Bien, chers collègues, si vous voulez bien. Brangus kolegos, prašom susėsti vietas. Siūlau pradėti šios dienos posėdį. Tryliktame mūsų darbo tvarkės klausime norėčiau pristatyti savo pranešimo projektą labai svarbia tema. Ne dėl to ta tema svarbi, kad aš ją užsijimu, o dėl to, kad mums gana sunku su šia tema dirbti. Konkrečiai kalba eina apie vėliavos valstybės įsipareigojimus užtikrinti, kad būtų laikomasi tarybos direktyvos įgyvendinančios Europos bendrijos laivų savininkų asociacijų ir Europos transporto darbuotojų federacijos sudarytą susitarimą, vadinamas ECSA susitarimas ETF dėl 2006 metų konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir iš dalies keičiančios direktyvą 1999-63. Reikia neišleisti iš galvos keleto dalykų. Pirmiausia, vienas istorinis faktas, o būtent Jau 2012 metai ir ši diskusija prasidėjo nuo laivo Erika. 98 metų gruodį visi puikiai, suprant, e, visi puikiai prisimena, kai nuskendo Erikos laivas, kai buvo kontroliuojamas laivas, kokios tos kontrolės sąlygos buvo, koks sertifikavimas buvo atliktas, prieš kurį laiką, e, taip tame tarpe ir Europos vandenyse, taip pat buvo žiūrėta, koks personalas, kokia atsakomybė tenka tam personalui ir panašiai. Po to buvo susidėrėta tarptautiniu mastu 2006 metais dėl tarptautinių įsipareigojimų ir tada, tarp, tada buvo susitarimas tarp socialinių partnerių, apie kurį čia savo pranešime kaip tik tais ir užsimenu. Tas susitarimas buvo pasirašytas ir jis įrašytas buvo į direktyvą 2009-13. kurią kaip tik dabar reikia įgyvendinti. kyla tiek turinio, tiek esmės problemų. Kalbant apie turinį, galima pasakyti paprastai. Buvo numatyta įvairių priemonių Europos e, jūros transporto darbuotojų, bet nieko nesilaikoma. Nesilaikoma sertifikacijos įvairių aspektų, visa tai yra susijęs su atlyginimais ir iš principo ES nėra kompetentinga nustatyti atlyginimus ir dėl to šių nuostatų įrašyti nebuvo galima. Taip pat yra ir perkelimo terminai, buvo ir perkelimo terminai nustatyti. Ir taip pat buvo keliami klausimai dėl samdymo sąlygų. Komisija dėl kilusių sunkumų turėjo pasiūlyti du tekstus. Šiandieną vienas e, tekstas, kurį nagrinėja transporto komitetas, atrodo, ponas Simpsonas yra pranešėjas. Ten yra kalbama apie atsakomybę, kuri tenka e, uosto valstybei. kuri atskiria e, problemas, nes jeigu, jeigu tas problemas nurašysime uosto valstybei, tai tada galbūt jas bus lengviau spręsti, negu tas problemas, kurias sprendžiame patys. Nes gali, būna ir taip, kad valstybės kartais net nebenori klausytis, kas yra numatyta e, socialinių partnerių susitarime. Štai tokie buvo pasiūlymai pateikti iš savo pusės. Aš bendraudama su informacijos e, organizacija įtraukiau pačios konvencijos kai kurias nuostatas. Suprantu, kad e, su taryba dėl to gali kilti problemų. Taip pat gali kilti problemų ir su komisija, kuri mano, kad teisiškai mes čia ne visai teisūs, tačiau vis tik tais manau, kad diskusijas tęsti turime, nes antraip esminis dalykas, bent jau mano nuomonė esminis dalykas šiame teisės aktų judėjime bus apeitas. Man neduoda ramybės du pavyzdžiai. Būtent patikrinimas, patikrinimo įvairūs aspektai ir atlyginimo aspektai. Žinoma, labai sunku e, apie tai kalbėti, kituose komitetuose šie klausimai irgi yra keliami, tačiau apie viską reikia kalbėti, reikia kalbėti ne vieną kartą, ne tik tai Serikos atveju, reikia kalbėti būtent apie jūrininkus, apie jūrininkų darbo sąlygas. Ir taip pat e, dar vienas kolega, nebeprisimenu tiksliai pavardės, ruošia pranešimą, kolega Kristensen ruošia pranešimą apie jūroje dirbančių žmonių parengimą. Taigi neužtenka tik tais paplepėti ir pasakyti, kad viską paimsime ir padarysime. Jeigu net neseksime, kaip viskas atliekama, tai tikrai nieko gero iš to nebus. Daugiau nesiplėsiu, paliksiu kolegoms dar laiko patikrinti tą tekstą, pasitikrinti, ar sutinkate su mano siūlomu variantu. Tuomet dar pasi, pasižiūrėsime su teisės tarnyba, ką galima pasiūlyti, kad visos, būtų, kad visos kliūtys būtų įveiktos. Tačiau aš manau, kad tik komisijos pasiūlymų apsiriboti negalime, nes jeigu pasižiūrėsime tą direktyvos projektą, kuris dabar buvo pateiktas, tai pamatysime, kad jame yra tik tais labai lengvos nuostatos numatytos, būtent nuostatos e, nu, apibrėžiančios, kas yra laivas, kas yra laivo savininkas, e, atitikmen, at, atitikmens įvairios nuostatos, e, atitikimo, kas atsakingas už tai, kas, e, kas turi skundus priimti ir juos nagrinėti. Taip pat perkelimo terminai. Na, o aš šiek tiek ambicingesnių nuostatų esu numačiusi savo pranešime. Štai kokios sąlygos susikloščiusios ir manau, kad tokiamis sąlygomis, tokiame kontekste tikrai reikėjo, kad ir aš prikiščiau e, savo rankas. Ponas Biuk. Oui, Madame la Présidente. Euh, merci. Dėkoju. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo Pranešime jūs išplėtojote dar labiau komisijos siūlymą. Esu išrinkta apygardoje, kuris markiai nukentėjo nuo Erikos katastrofos. Patyrėme didžiulę taršą. Ir tai buvo tikrai e, didžiulė trauma visiems. Manau, kad e, Šioje srityje turime veikti labai proaktyviai, dėl, dėl to galime tik nusipelnyti mūsų rinkėjų pagarbos. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie vėliavos valstybės įsipareigojimus ir kalbant apie jūrų transportą apskritai, galime pamatyti daugelį dalykų. Jeigu šis pranešimas bus ta proga, kuri padės sutvarkyti praktiką susijusią su E, jūroje dirbančiais asmenimis, tai Europos komisijai beliktų tik sekti jūsų nurodytomis gairėmis. Manau, kad sunkiausia bus ko gero išspręsti darbo užmokesčio klausimą, nes čia siekiama gerokai daugiau, negu ES yra įprasta. Tačiau žinau, kad visa tai dar bus mūsų komitete papildomų diskusijų objektas. Tačiau tai, kad atveriamos durys nagrinėti temai, kurios dar nebuvome nagrinėję, yra puikus dalykas, aš tikrai jūs remsiu. Dėkoju. Euh, Dėkoju. Ar yra daugiau norinčių kalbėti kolegų? Monsieur Le Yarrick, vous souhaitez intervenir Non Monsieur Falbre. Monsieur Falbre. Collègue Falbre. Monsieur Falbre. Oui, merci, madame la présidente. Ah, pardon. <laughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra taip pat tarptautinės darbo organizacijos susitarimai dėl darbo jūroje. Ar jos yra taip pat čia atsižvelgiama? Atsiprašau, Aš e, išgirdau tik tai jūsų klausimo pabaigą, sako pirmininkė. Aš e, norėjau paprasčiausiai pasakyti, kad yra tarptautinės darbo organizacijos susitarimai dėl darbo jūroje. Ar juos čia yra atsižvelgiama, pirmininkė? Jeigu nėra kitų norinčių pasisakyti, aš suteiksiu e, žodį uh, pranešėjai transporto komiteto vardu. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš vokiškai išdėstysiu savo komentarus, todėl kad parengiau vokiškai savo poziciją. Kaip jūs teisingai sakėte, aš transporto komitete esu pranešėjęs šituo klausimu ir labai džiaugiuosi tuo, ką jūs e, pasakėte. Manau, kad e, jūsų komentarai ir jūsų pasiūlymas iš tikrųjų yra tinkami. Transporto komitetas taip pat laikosi panašaus požiūriu. Mes džiaugiamės, kad socialinio dialogo plotmėje mums pavyko pasiekti gerų rezultatų, turime tai pabrėžti, tai labai svarbu šio klausimo svarstymo kontekste, bet ne tik. Mums e, pavyko pabrėžti kai kurios aspektus į tikrinimą, inspekcijas ir e, teisės aktų įgyvendinimo tinkama, e, tinkamas užtikrinimas, priežiūra. Taip pat turime aiškintis padėti personalo klausimų. Penktas straipsnis taip pat čia yra aktualus. Uh, Jūsų argumentai e, apėmė šitos dalykus ir aš palaikau tai, ką jūs sakėte. Pirmininkė, jeigu nėra kitų norinčių pasisakyti, šio klausimu, šis klausimas bus, e, e, sprendimas šio klausimu bus priimtas bendro sprendimo procedūros srityje, tai tuomet žodis komisijos atstovai. Atstoviai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, visiems labas rytas. Aš manau, kad jūs puikiai apibendrinote pasiūlymą ir jo svarbą. Europos komisija, priimtama šių, priimtama šį pasiūlymą, stengiasi atsakyti im paklausimą, kurį pateikė 2000 metais mūsų socialiniai partneriai. Jie yra padarę tam tikrus susiturimus dėl turinio ir jie pasiūlė kovo mėnesį du dalykus susijusius su įgyvendimo nuostatomis – Manau, kad turime elgtis sąmoningai, turim suprasti, kad Europos komisija yra sunku siūlyti tai, ką jūs e, teikiate mums, nes yra socialiniai susitarimai ir ten tas susitarimas yra labiau riboto turinio negu jūsų minėtas dokumentas. Socialiniai partneriai kalba pirmiausia apie socialinius klausimus, apie apgyvendinimo klausimus, jie nekelia tokių klausimų kaip agentūros, kaip e, da, darbuotojų steikiančios šalis ir jų vaidmuo ir panašiai laivybos rytyje. Tikslas šių dviejų siūlymų e, valstybės, vėliavos valstybės įsipareigojimų ir uosto valstybės įsipareigojimų yra toks. Tai yra socialinio sustarimo dalykai ir mes e, mes girdėjome, kalbant apie darbo užmokestį, tai yra atsispindėta socialinių partnerių sustarime, yra tokių nuostatų, kurios, kur ypač susijusia su sveikata ir sauga darbe, kurios siekia daugiau negu numatyta ES arba daugiau siekiančios negu tarptautinių konvencijų nuostatos. Taigi Europos komisijai yra sunku pritarti dalykams, kuriuos siūlo taryba. Turime galvoti apie tų nuostatų įgyvendinimą, turime galvoti apie tai, kad būtų tinkamai įgyvendinamos tarptautinės konvencijos. Ir aš manau, kad 2009 metų 13 direktyva turėtų būti svarbiausias orientyras, nes ten yra kalbama apie socialinių partnerių susitarimus ir socialinius susitarimus. Ir manau, kad būtų sunku numatyti sertifikavimo procedūrą tema, kur turėtume daugybę tipų sertifikatų, vėliavos valstybės, uosto valstybės sertifikatus. 2009 metų 13 direktyva turi kitokią apriepti negu LMC dokumentas. Taigi išduoti tam vieną ar kitą pažymėjimą nedaug kas pa, nedaug tas pažymėjimas parodys apie tai, kokie yra valstybės įsipareigojimai, kokie yra laivų savininko įsipareigojimai ir panašiai. Taigi, kad galėtume išlaikyti e, tam tikrą tarptautinį lygmenį, mes manome, kad sertifikavimo klausimas turi būti sprendžiamas kartu su LMC klausimu. Ir galiausiai Mes pritarėme daugeliui dalykų, kurie paminėti jūsų pranešime. Buvo pateikta nemažai pakeitimų tam pirmam pranešimo projektui, kur kalbama apie kompetencijos rytis, apie inspekcijas, apie inspekcijų vykdymą laivuose ir panašiai. Taigi mes manome, kad galiausiai galėsime parengti galutinį direktyvos variantą, kurios rezultatas bus geras ir mes taip pat teiksime savo siūlymą, mes tikimės, kad tai padės užtikrinti geresnės sveikatos ir darbo e, sąlygas laivuose, kurie plaukia su ES valstybių vėliavomis. Pirmininkė, dėkoju už šios paaiškinimus. Norėčiau nurodyti Richardui Falbru, kad 2006 metų konvencija dėl darbo jūroje yra ta konvencija, dėl kurios buvo deramasi tarptautinėje darbo organizacijoje. Aš manau, kad tai ir atsako į jūsų užduotą klausimą. Žinau, kad mūsų laukia ilga, sunki darbo diena ir ko gero reikėtų pasižiūrėti, ar yra galimybių išsiaiškinti, kaip, kaip galėtume numatyti šios konvencijos įgyvendinimo tinkamas nuostatas. Na, džiaugiuosi, kad transporto komitete laikomasi to paties požiūrio, koks atspindėtas ir mano pranešime, tai reiškia, kad Europos parlamentas turės tvirtas pozicijas. Aš šito reikalo neketinu palikti nuo šaly, nežinau, kad yra daug juridinių problemų, tačiau ir trečiųjų šalių argumentai yra svarbus. Na ir aš pažįstu teisėją jūrų teisės teisme, tai yra Jean-Pierre Cot. Tai man tenka su juo diskutuoti. E, jis yra buvo šio parlamento narys ir kitų svarbių institucijų narys praeitie. Jis sako, kad nemėgsta, kad ES renktų savo nuosavus standartus. Mes turime būti tie asmenys, kurie už, užtikrina įgyvendinimą tų tarptautinių standartų, nes jeigu mes jais netikėsime, tai kasgi jais tikės. O jeigu mes tų standartus kūrėme papildomai naujus, tai tuomet jo nuomonė nebus gerai. Tačiau mums siūloma regisi veikti mažiau aktyviai, nes konvencija bus tas dalykas, kuris bus taikomas tiesiogiai. Tai, tai jeigu ES nori pavyzdingai taikyti tarptautinę teisę, tai tuomet e, dėl, ta konvencija dėl darbo jūroje turi būti gyvendinta tinkamai, tai turime nagrinėti visus su šiuo konvencija susijusius klausimus. Jeigu Europos sąjungai būtų atstovaujama tuo metu, kaip atskiram vienetui buvo rengiama konvencija, aišku, daug kas galėjo būti kitaip. Tačiau tuo metu ne visi klausimai buvo užduoti taip, kaip jie būtų užduoti dabar, nes dėl jos buvo deramasi iki tol, kol ES dar neturėjo juridinio statuso, juridinio asmens statuso. Čia mūsų komitete, užimtumo komitete, mums yra svarbus šis klausimas – susijęs su dirbančiaisiais jūroje, su jų darbo sąlygomis. E, svarbu, kad žmonės galėtų tinkamai dirbti, užtikrinant jiems normales darbo sąlygas, kad sėkmingai galėtų keliauti kroviniai ir keleiviai. Todėl siūlau jums teikti pakeitimus iki spalio 17 dienos. Juos tuomet galėtume gruodžio 6 dieną. Gal pridėkime kokią savaitę, sako pirmininkė, kad ilgesnis būtų pakeitimų teikimo laikas. Tas faktas, kad vykstama į Strasbūrą, juk netrukdo siūsti elektroninių laiškų, ar ne, sako pirmininkė. Taigi, 24 spalio yra galutinė pakeitimų teikimo data, gruodžio 6 dieną juos nagrinėsime. Siūlysiu kompromisinius pakeitimus sausio 23 dieną, o paskui galėsime sausio 24 dieną juos priimti. O transporto komitete, aš tikiuosi, jūs turėsite laiko tų tai priimti ir visą nuomonę ir tuo būdu galėsime tinkamai parengti parlamento poziciją. O dabar pereisime prie balsavimo. Porą minučių anksčiau, kad netektų pradėti, siūlau padaryti nedidelę pertraukėlę, kad frakcijų visi atstovai galėtų įsikurti vietoje ir laiku. Ne, ne, mm. Uh, Bien, chers collègues, si vous pouvez commencer. Gerbiami kolegos, prašom susėsti ir paskui rizikuojame vėluoti ir vertėjams gali tekti ilgiau dirbti, tai nebūtų gerai.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 quite, quite challenging. Yeah? Bien. Alors voilà. Man... Taigi dabar jau galvoju, kad visi susėdo į vietas. Patarėjai baigė daryti pakeitimus balsavimų sąrašuose. Visi turi balsavimo sąrašus, visi turi korteles. Ar norite pasitikrinti? Pasitikrinkime. Tuomet galbūt lengviau susikaupsime. Kaip norite, tai balsuokite. Balsuojame bandymas. Ar visos balsavimo mašinos veikia? Pone Harkin, jūs neturite kortelės? Ne, atsiprašau, kortelės neturiu. Bet aš turiu savo, sako pirmininkė. Taigi visi balsavo, nėra per daug balsuojančiųjų, kol kas 38 su ponia Harkin 39 ir viskas gerai. Duok. 14. Un projet de lettre sur la mobilisation. Europos prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Ispanijos paraiška ES Galicija Metal. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet patvirtiname. Toliau tas pats, tik tai čia jau pežo. Tai yra senas atvejs, visi sutinka, visi sutinka. 16. Europos visnekimio priego obligacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Čia yra Niderlandų paraiška. Niderlandai nepritarė Europos visnekimio priego globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui. Ar visi sutinka? 17. Europos prisitaikymo prie galvojančius fondo lėžų mobilizavimas. Čia turėsite balsuoti, kadangi buvo žodinis pakeitimas. Tai yra Švedijos pareiška ir ji pasis... tas žodinis e, pakeitimas yra susijęs su trečiaja dalimi. Ar visi sutinka su tokiu žodiniu pakeitimu, kurio esmė būtų pertvarkyti vertinimo situaciją, nes ankstesnėme tekste buvo welcomes the relatively speech evaluation process, O dabar tiesiog bus pasakyta taip, regrets the lengthy evaluation period. Visi sutinka, visi sutinka. Laiškas patvirtintas su tokia, tokiu pakeitimu. 18. Europos vis tiek mikrogolizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Tai yra Niderlandų palaiška, paraiška dėl, dėl statybos. Visi sutinka, visi sutinka. Toliau. 19. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas, Airijos pareiška. Mes buvome Airijoje ir matėme, kad nėra, įgyven... E, kad nėra profsąjungų dėl to fondo, kurie galėtų spręsti, visi sutinka, visi sutinka. Taigi toliau yra pavyzdinis atvejis, kadangi Vokietijos. Čia yra pareiška, paraiška Vokietija priešinasi. Visi, visi sutinka, visi sutinka. Ir paskutinis atvejis - Danijos paraiška. Danija taip pat yra Mm, tarp minimaliai, minimaliai reiškinčių prieštaravimus. Taigi visi sutinka, visi sutinka. 22. Atsiprašau, sako pirmininkė, kažkas norėjo pasisakyti. Tai panas Karno. Děkuji za slovo. Správná výslovnost mého příjmení je Cabrnoch. Eh, pracuji v tomto výboru 9. Dėkoju. Cabrnoch yra mano pavardė. Esu dirbęs šiame komitete devinių, devynis metus. Ir norėčiau pasakyti, kad mes nepritarėme ne vienam siūlymui dėl fondo skirimo. Norėčiau, kad reikia, galbūt šitą mano nuostatą traukta į posėdžio protokolą. Gerbiamas kolega, norėčiau e, išmokti tikrai tarti jūsų pavardę. Tikiuosi, kad išmoksiu kitam kartui. Jūs iki šiol nesate jokios pastabos pasakęs iki šiol dėl pavardės. Nei koordinatorių posėdėje, nei kur nors kitur stengsiuosi, tačiau jeigu suklydau, tai labai prašau atleisti. Ir nuolat esu pasirengusi mokytis. Jūsų siūlymo priimti dėja negaliu, nes mes balsavome dėl daugiau nei šešių pasiūlymų, o jūsų pastaba turėjo būti išsakyta, kai buvo balsuojama dėl pirmo laiško. Tačiau, jeigu norite, galiu, galime pradėti balsavimo procedūrą ir balsuoti dėl visų laiškų. Ir galime balsuoti elektroniniu būdu dėl kiekvieno iš jų. Ir tuomet siūlysiu bals, tokį grupinį balsavimą, ar būtų kolegų dauguma, kuri siūlytų tikrinti elektroniniu būdu balsavimą dėl visų laiškų, nes ar kolegos mano, kad nereikia to daryti ir balsavimas vyko teisingai. Kolega Ori, prašau. Elnök azt én nem gondolom, hogy újra kéne szavazni, szerintem ez rendben, ö, ö, rendben van. Viszont nem látom annak ok, ha Szabnak úr... Pone pirmininkė, aš nemanau, kad reikėtų dabar vėl iš naujo balsuoti. Jeigu kolega turi tam tikrų išlygų, Ir jeigu jisai pateikia komentarų dėl darbo tvarkos, tai jis tegul prašo, kad tai būtų įrašyta į protokolą. Jis turi teisę, ponė Sentikler. Would... Dėkuoju. Aš pritarčiau elektroniniam balsavimui. Gal tai nebūtų per nelik ilga procedūra, nes kolegos komentarams pritariu. Gerai, pažymėsime tai posėdžio protokole. 22 klausimas ir balsuosime dėl Tomo Hendel pranešimo dėl koncesijos sutarčių skirimo. Dėl komisijos pasiūlymo atmetimo, kas už tai, kad būtų atmestas komisijos pasiūlymas. Kas prieš, kas susilaiko, Mm, atmesta. Ar norite pasitvirtinti, pasitikrinti? Šitas pasiūlymas yra atmestas. Toliau dėl paties pasiūlymo 25 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. Toliau 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5 atsiimta, 30, 38 dabar ponios Estrelos balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Pone Harkin, pasakysite, kokia jūsų nuomonė? Ar visi balsavo? Taip. Balsavimas baigtas. 25 už 19 prieš. Ponios Estrela pra... pakeitimas yra patvirtintas. Neveikia. Kažkas iš salės sako. Pirmininkė. D kompromisas. Kas už? Kas prieš? Atsiprašau, atsiprašau, sako pirmininkė, 39 pakeitimas, pono Hendel. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 42 pakeitimas. Dėl to, kad būtų 17 straipsnis išbrauktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 43 pakeitimas. Norite pasitikrinti dėl kiam antro? Taigi pasitikrinkime, sako pirmininkė. Pane Harkin, kaip jūs balsuojate prieš? Ponas Kristensenas balsuoja už. Visi balsavo. Dabar uždarome. Baigiame balsavimą. 22 už, 20 prieš. Priimta. 43. Ponios Maneskų pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 44. Kas už? Pasitikrinsime dėl 43, sako pirmininkė, balsavimas pradedamas. Voter. Ar visi balsavo? Vienas, vienu EPP nariu per daug. Dabar visi balsavo, balsavimas baigtas. 31 už, 16 prieš. Patvirtinta. 44. Kas už, kas prieš kas susilaiko, pasitikrinsime. Dėl 44 tikriname. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 29 už, 16 prieš. Priimta. 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 46 ir 7 neprimtini, 48 tai yra žur, kalbinis, ne, ne kalbinis, tuomet reikia balsuoti, kas už 48, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 48. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 23 už, 24 prieš atmesta. 50 ponios Estrela. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. patikrinsime. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš. Atmesta. 54 tomo man pakeitimas. Penkiasdešimt ketvirtas. Tomas Gendel pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 55. Pasitikrinkime dėl 54. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš, Atmesta 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 57. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad priimta. 59. Kas už, kas prieš, priimta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 61. Kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atpriimta, 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko atpriimta, F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kompromisas G, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 68, sako pirmininkė pakeitimas, 69, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 74 kas už, kas prieš kas susilaiko priimtas, 75 kas už, kas prieš kas susilaiko priimtas, 76 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 78 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 79 kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 80 kas už, kas prieš Pasitikrinsime dėl, 40, dėl 80. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš, atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta kompromisas C, kas už, kas prieš kas susilaiko priimta. Dabar pereikime prie balsavimo dėl konstatuojamųjų e, dalių. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Liberalai jau nebežino, ką daro. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas atkrinta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. D. Dvyliktas atsiprašau, kas už tai, kad būtų išbrauktas 20 konstatuojamoji dalis, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Pone Harkin balsuoja prieš, ponas Kristinsen už, visi balsavo. 23 už, 22 prieš. Taip iš tiesų patvirtinta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 15. Norite pasitikrinti dėl 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Dabar galima balsuoti. Aš sakiau priimta, atsiprašau, bet aš parašiau, kad atmesta, sako pirmininkė. Ir dabar jau galime balsuoti dėl 19 estrelos pakeitimo. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 23 kas už, prieš, kas susilaiko atmesta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Balsuojame dėl viso pranešimo, dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Pranešėjas remia savo pranešimą. Ar visi balsavote elektroniniu būdu? Atrodo, vienas kažkas nebalsavo. Balsavimas baigtas. 43 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Sveikiname pranešėją. Et nous en venons au point 23. Periname 23 darbo tokias klausimą. Tai yra ponios Blinkevičiūtės pranešimas. Erasmus visiems švietimo mokymo jaunimo ir sporto programa. Pirmas straipsnis, pirma dalis, 115 pakeitimas, pakeis, pateiktas kolegos Kastler. Pradėšėja prieš, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis, pirmas straipsnis, kompromisas H, kas už. Nes akivaizdu, sako pirmininkė. Jūs sėdit pirmoji eilė ir nematot salės, o aš ją matau. Norite, kad, kad pasikrintume? H kompromisas, kas už? Kas prieš susilaikė atmesta patvirtinta. E, ketvirtoji dalis, kompromisas B, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar turime balsuoti dėl 12.119 pakeitimų, jie identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas I pateikė penkios frakcijos turėtų tai viskas būti tvarkoje. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas J taip pat. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas K taip pat. Aš, e, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 15 pakeitimas ir 130. E, e, kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 15 ir 130 identiškų pakeitimų ponios Steinruk ir pranešėjos. Ar visi spėjome? Balsavimas baigtas. 23 kolegos balsavo už, 22 prieš, tuo būdu priimta. 131 pono Kastler suderintas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas L pateikė penkios frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. 135. Pono Kastlerio pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 136. Ponios Benarabatų kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. M kompromisas. Pateikė penkios frakcijos kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 139. Pono Kastler kas už. Prieš susilaikė Nežinau, sako pirmininkė, pasitikrinkim dėl 139. Pone Kristensen, ar turite balsavimo kortelę, klausė pirmininkė. O ponas Liudvikson taip pat turi kortelę. Tada viskas gerai. Baigiame balsuoti. Baigėme balsuoti. Pone Harkin balsavo už. Tuo būdu 23. 3, kurie sulaikė, 22 už, 21 prieš, patvirtinta. 140 ponios Kostelo pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 141 ponios Benravatų, kas už, prieš susilaikė atmesta. Dėl 141 pasitikslinkim. Pone Harkin, dėl 141 balsuojame. Taigi, baigiam balsuoti. 30 už, 16 prieš. Teisingai sakėte, akivaizdžiai patvirtinta. 142 buvo atsimtas. Dabar balsuosime dėl 143. Šimtas keturiasdešimt penktasis dabar pakeitimas. Ne viskas buvo man laiku pranešta, sako pirmininkė. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 147 ponios Kostelo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 ir 148 identiški, balsuom dėl jų, kas už, prieš, susilaikė, atvesta. 149 ponios Kostelo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 150 ponios Steinrukas už, prieš, prieš susilaikė neaišku. Pasitikrinkim dėl 150. -ojo. Tai va, viskas paaiškės dabar, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. 44 toks balsų santykis tikrai buvo verta pasitikrinti. 21 atkrenta, dabar kompromisas N, kurį pateikė penkios frakcijos, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta kompromisas O, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta 156 ponio, pono Kasler, kas už. Prieš susilaikė atmesta. Tikriname dėl 156, sako pirmininkė. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 156. Baigiam balsuoti. Pone Harkin balsuoja prieš, to būdu 14 už, 26 prieš, 3 susilaikė akivaizdžiai atmesta. Dabar balsuosime 157, pono kas ir pakeitimo, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Kompromisas P, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 160, ponios Benaravatų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 161, pono Kasler, kas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta pasitikrinkime. Pone Varkin. Bals, jūs balsuojate regis už, ar ne? Baigiame balsuoti. 20 už, 25 prieš, atmesta. Ir niekas nesusilaikė. Kų kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 26-165 yra identiški, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Dėl 26-168 dabar kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 29-169 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 28-170 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 30.171 už, prieš susilaikė patvirtinta. 31.172 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 pakeitimas pranešėjos. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas R, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 177 ponios Benaratų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 178 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 33, 379 už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas S, 5 frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ant 34 to pakeitimo antro dalis kas už, prieš susilaikė patvirtinta. T kompromisas, 5 frakcijų kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis 35 pakeitimo, antra dalis pranešėjos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 36, 185 identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 37, 186 identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 38, 188 taip pat, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 187 atkrenta tuo būdu ir dabar balsuojame 189, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 39.190 identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. U kompromisas penkios frakcijos pateikė, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 41 ir 193 identiški, balsuome dėl abiejų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 42 ir 194 identiški, kas už jos, prieš susilaikė patvirtinta. 43-125. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. Dabar 198 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 199 to paties autorius, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas V, 5 frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dubliu V kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. 46 ir 205 identiški. Ponios Ainruk ir pranešėjos. Balsuokime kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 206 ponios Ainruk kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 47 pranešėjos. E, balsuojame kas už. Prieš susilaikė atvesta. 207. Ponios Benara Atukas už, prieš susilaikė atmesta. 48, 208 identiški, kas už juos. Prieš susilaikė patvirtinta. X kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 213 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 214. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 215. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 51. 216 identiški. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Į kom, ilgoji kompromisas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 221. Ponios Kostelo ir pranešėjos. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Balsuojame dėl 53 ir 220, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 224, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 223 yra suderinamas taip pat. Ir kas pritartumėt dar 223 prieš susilaikė patvirtinta. 55, 225 identiškas, kas už prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 226 ponios Omenroitintas už prieš susilaikė atmesta. 56 ir 227 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 57 229 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 58 231 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 59 233 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 60, 235, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas Z, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AA, pateikė keturios frakcijos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. BB kompromisas, keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas CC, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas DD, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 250 ponios esai pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 66 pranešėjos pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. EE e kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 67, 254 identiški balsuomi labai jau kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 68, 255, ta pati situacija, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 257, ponios Benarabatų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 260, ta pati autorė, kas už, prieš, kas už, dėl 260 prieš susilaikė patvirtinta 261, kas už prieš susilaikė patvirtinta. FF kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. GG kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 72, 266 identiški, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 267, ponios jisai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 269, pono Kasler, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 268, ponios Steinrukas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 271 pono Kastler, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 ir 270 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 75, 272 identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 274 pono Kastler, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 ir 273 daniškas už, prieš susilaikė patvirtinti. 276 pono Kaslerkas už, prieš susilaikė atmestas. 77, 275 identiški, kas už jos, prieš susilaikė patvirtinta. 277 ir 78. Ta pati padėtis, jie identiškas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 pono Kasler, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 279 Sari esai pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 280 pono Kasler pakeitimas yra suderinamas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. H, H kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 80, 284 identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 82, 286 identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 83, 287, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 84 pranešės pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta 285 pranešės už, prieš susilaikė, patvirtinta 290 sarai esai pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta 291 ponarių dvikson kas už, prieš susilaikė, patvirtinta 86 pono Kaslerio už, prieš susilaikė atmesta. 87 to paties autoriaus už, prieš susilaikė atmesta. 88 to paties autoriaus už, prieš susilaikė. 90 to paties autoriaus už, prieš susilaikė atmesta. 91 to paties autoriaus už, prieš susilaikė atmesta. E kompromisas keturių frakcijų, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta kompromisas A, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta kompromisas C, už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar dešimtoji konstatuojimų dalis, 99 pakeitimas, Sempoterho pateiktas e, su žodiniu pakeitimu. Regisi niekas neprieštaravo žodiniam pakeitimui, todėl balsuosime dėl 39 pakeitimo. Su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl 3 ir 100 identiškų pakeitimų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 14 konstatuojimų dalis, D kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 konstatuojimų dalis, 5 pakeitimas pranešėjos, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 103 ponios Steinrų pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 104 pono Kaser už, prieš susilaikė atmesta. 7 ir 107 pakeitimai yra identiški, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 7 ir 107 už, prieš susilaikė atmesta patvirtinta. Kompromisas F už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas G už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pakeitimai. Pakeitimas dešimtasis ir šimtas tryliktasis rūtų sątruk yra identiški. Puiku, kad tiek daug sutarimo šio pranešimo atveju. Balsuokime dėl abiejų. Už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Pasuome dėl viso teksto. 114 dar tiesa pakeitimas mano pasirkas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Balsuokime dėl viso e, dokumento teksto elektroniniu būdu. Ir visi, prašom, balsuokite kortelėmis. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. 40 kolegų pasisakė už, vienas prieš, keturi susilaikė. Sveikiname pranešėją. Nous en venons au point 24, au vote. Pereiname prie 24 darbo tvarkės klausimą. Balsuosime dėl Jean Lambert pranešimo Libe komitetui teisių ir pilietybės programos nustatymas 14-20 metai. Et citoyenneté. À l'article 1, paragraphe 1. Pirmas straipsnis, pirma dalis, 33 pakeitimas. Tomas Hendel pateiktas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. D kompromisas už, prieš susilaiko priimta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 41 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkė. 38 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 41. Minodoro pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Keturioliktas pranešėjos pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Keturiasdešimt penktas. Už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Keturiasdešimt šeštas. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Penktas pranešėjos pakeitimas. Už? prieš susilaiko priimta. 47. Maner Arkin, kas už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 18 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 51. Už prieš susilaiko atmesta. Trys identiški pakeitimai. Pirmas pranešėjos pakeitimas, 20 Tomas Hendel pakeitimas ir 21 ponios Harkin ir ponios Manner pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečia konstatuojamoji dalis kompromisas A už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamoji penkta dalis B kompromisas už prieš susilaiko priimta. 24 ponios Guns pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 25 už prieš susilaiko priimta. 28. Steinbrück Birgit. Už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas. Už prieš susilaiko priimta. C kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. Šeštas. Už prieš susilaiko priimta. Septintas. Už prieš susilaiko priimta. 31 Vinodora Klyvėti ir 32 Marijana Harkin identiški. Kas už juos? Prieš. Susil... Atsiprašau, jie atkrenta. Tad aštuntas dabar pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Vienuoliktas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Balsuojama dėl viso teksto elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi jau baigė? Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 42 balsavo, 40 už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją. Dabar 25 darbo tvarkės punktas. Nuomonės referentė Veronika Lopė Fontanie, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas. Čia kalba sukasi, kaip numanote, žuvininkystės fondas komitetas atsakingas, pranešėjas yra Alan Kadek. 30 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 už, prieš, susilaiko, priimta. 117 Ines Zuber už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 118 už, prieš, susilaiko, atmesta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Į kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko. Kas už 35? Už, prieš, susilaiko, priimta. 121 nesuderinamas, už, prieš, susilaiko, priimta. 122 už, prieš susilaiko priimta. 123 už, prieš susilaiko atmesta. 36 už, prieš susilaiko priimta. J kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 126 už, prieš susilaiko atmesta. Aš pamiršau K kompromisą, sako pirmininkė, kas už kompromisą K, prieš, susilaiko, priimta. Dabar 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 41. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. 24 už 15 prieš priimta. 3 susilaikė. Toliau 110 už, prieš susilaiko priimtas 142 už, prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt trečias ir šimtas dvidešimt pirmas pranešėjas ir Panas Lambert, kartu su žodiniu pakeitimu. Panas Lambert, tie pakeitimai yra identiški, kas už juos, prieš, laiko, priimta. 142 už, prieš, susilaiko, atmesta. 44 už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš susilaiko priimta. 141 už prieš susilaiko atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 142. Suderinamas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 51. Už, prieš, susilaiko, priimta. L kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 53. Už, prieš, susilaiko atmesta. 144. Ines Suber už, prieš, susilaiko atmesta. 54. Už, prieš, susilaiko primta. 145. Už, prieš, susilaiko atmesta. 55. Už, prieš, susilaiko priimta. 146. 8. Prieš sulaiko atmesta. 152 už, prieš, susilaiko atmesta. 56 už, 56. Pranešėjos už, prieš, susilaiko priimta. 57 už, prieš, susilaiko priimta. 58 už, prieš, susilaiko, priimta. Turime dėl 146 balsuoti, kuriuo siekiama e, išbraukti kai ką. 34 straipsnis, 146 pakeitimas į Nesuber. 146 Inės Kristina Cuber. Tai yra pakeitimas, kuriuos siekiama išbraukti 34 straipsnį. Pranešėja prieš pasisako, aš pamiršau pateikti balsavimui. Kas už? Prieš? Susilaiko? 146 atmestas. Dabar 59, 45 straipsnio dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 60. Už, prieš, susilaiko, priimta. 155. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 61. Už, prieš, susilaiko, priimta. 62. Pranešėjos. Už, prieš, susilaiko, priimta. 63. Už, prieš, susilaiko, priimta. 156. Ole Kristesen kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Šešiasdešimt ketvirtas. Už, prieš, susilaiko priimta. 156, jisai e, yra suderinamas su 64, jeigu niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, už, prieš, susilaiko, priimta. 65, už, prieš, susilaiko, priimta. 157. Suderinamas su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 66. Už. Prieš susilaiko priimta. 67. Už. Prieš susilaiko priimta. 158. Už. Prieš susilaiko priimta. 68. Už. Prieš susilaiko priimta. 159. Už prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. 160 už prieš susilaiko priimta. 700 už prieš susilaiko priimta. 71 už prieš susilaiko priimta. 72 už prieš susilaiko priimta. 73 už prieš susilaiko priimta. Dabar konstatuojamosios dalis 77 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 78 už prieš susilaiko priimta, 79 dvi dalis, pirmoji dalis. Iki small scale fisheries, kas už, prieš, sus, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime. Tikrinsime dėl 79 pakeitimo antros dalies. Balsavimas baigtas. 29 už 15 prieš. Aiškiai priimta. 80 už prieš susilaiko priimta. 81. Inės Kristina Tuber už, prieš susilaiko priimta. Pirmas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas A. Už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas B. Už, prieš susilaiko priimta. Aš 86. Už, prieš susilaiko priimta. Atmesta. 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. Turime balsuoti ir dėl penktojo, jį praleidome. Aštunta konstatuojamoji dalis, penktas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 88. Už, prieš, susilaiko, priimta. 89. Už, prieš, susilaiko, priimta. 6. Už, prieš susilaiko priimta. Dvidešimt antras kontra konstatuojama dalis kompromisas C už prieš susilaiko priimta. 9 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 92 su žodiniu pakeitimu. Jeigu nesipriešinama žodiniam pakeitimui, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. 94 už, prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 97 Cuber už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 34 konstatuojimo dalis 98 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 30 14 taip, už, prieš susilaiko priimta. 99 suderinamas už, prieš susilaiko priimta. Kompromisas E už, prieš, susilaiko priimta. 36 konstatuojimo dalis, 101 dvi dalis, pirmoji dalis. Be žodžių only ir be dalies for vessels that operate over capacity. Kas už šią pirmą dalį? Prieš, susilaiko, priimta. dėl žodžio only už prieš susilaiko atmesta. 16 suderinamas, kas už prieš susilaiko priimta. 102 už prieš susilaiko atmesta. F kompromisas 38 konstatuojama dalis už prieš susilaiko priimta. 30 905 pakeitimas atmesta. 40 konstatuojama dalis 106 pakeitimas, kurio siekiama išbraukti. Galime balsuoti dėl jo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. 46 konstatuojama dalis, 19 pakeitimas, už, prieš, susilaiko, priimta. 51 konstatuojama dalis, kompromisas G, už, prieš, susilaiko, priimta. 55 konstatuojama dalis, 21 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 22 pakeitimas už, prieš susilaiko dar kartą už 22, už, prieš, susilaiko, priimta. 56 konstatuojama dalis, 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 konstatuojama dalis, kompromisas H, už, prieš, susilaiko, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 pakeitimas suderinamas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 88 konstatuojimo dalis, kompromisas M už, prieš, susilaiko, priimta. Balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 39 už, 2 prieš, 3 susilaiko. Sveikiname pranešėją. change rien parce qu'il y a quand même le bébé. Hein, mais par contre, celui-là, il est, il est retiré. Nous en venons. Dabar pereiname prie nuomonės projekto siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. Tai yra pinigų ir ekonominės e, sąjungos pranešime pranešėja panetaisin. Buvo du pakeitimai, 186, kurį pateikė e, Dibauer ir Čiabaori ir 184, kurį pateikė Danitas Jeslovietska. Taip pat 189 buvo atsiimtas, tad balsuojame dėl šių dviejų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirta įtrauka 190 e, pakeitimas taip pat buvo atsimtas, tad balsuojame dėl R kompromiso, kurį pateikė trys frakcijos. Kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta S kompromisas. Trys frakcijos pateiktos, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta. T kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromis U. U kompromisas, kurį pateikė dvi frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime dėl U kompromisu. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 21 už 23 prieš, atmesta. V kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. W kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Dėl vienas, pirmos rekomendacijos 187 ir 85 atkrinto. Taigi balsuojame dėl 191 ir 192. Jie identiški dėl antros rekomendacijos, dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta atrodo, bet pasitikrinsime elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš, taigi atmesta. Trečia rekomendacija. 193 ir 194 vienodi pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad e, panašiai balsuojame, bet kadangi labai artimas rezultatas teigiamų ir neigiamų balsų pasitikrinsime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 už, 22 prieš, lygiai taip pat balsuota, kas reiškia, kad nepatvirtinta. Šešta rekomendacija. Pakeitimas žodžių pateiktas ponios Bauer dėl išbraukimo. Ar kas nors priešinasi tokiam pakeitimui? Atrodo ne. ponas Serkas prieš žodinį pakeitimą, todėl mes negalime jo balsuoti. Ši 197 pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 198. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Patikrinsime dėl 198 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 už 22 prieš, lygiai toks pats rezultatas, kas reiškia, kad nepatvirtinta. Amendment 199 pakeitimas kurį pateikė tie patys autoriai, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta dėl šeštos rekomendacijos, šeštos ketvir, keturi žodinis pakeitimas, kurį pateikė pane Bauer. Tuo pačiu tikslu, kad būtų išbraukta šita įtrauka, panas Serkas priešinasi, todėl nebalsuosime dėl šeštos rekomendacijos penktos įtraukos. 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Šešta rekomendacija. 195 pakeitimas, kurį pateikė panas Serkas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 196 rekomendacija, 196 rekomendacija, e, pakeitimas, kurį pateikė pane Kornilesen ir Jill Lambert, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Po to 195, 115 pakeitimas. A, kompromisas patvirtintas, kompromisas B patvirtintas. 122 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. D. 124 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 124 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už, 25 prieš, iš tiesų atmesta. D komprom... C kompromisas, keturių frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, priimtas. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš priimtas. E. Konstatuojamoji dalis 127 pakeitimas, kas už priimtas. 128, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Galime pasitikrinti dėl D kompromiso. Pradedame balsuoti. Konstatuojimo dalis G, kompromisas D. Keturios frakcijos. Jį pateikė. Balsavimas baigtas. 25 už 19 prieš. Patvirtinta. Pone Jaslovietska paprašė žodžio, prašom. Dėkuoju, vadinamikė. Mes dėl 135 pakeitimo turėsim balsuoti, aš norėčiau jį atsiimti. E, Ačiū poniai Slovėtskai, bet kokiu atveju mes negalėjome balsuoti dėl 135 pakeitimo, kadangi jis įeina į D kompromisą, už kurį ką tik tais prabalsavome, todėl, bet vis tik tais dėkoju Jums, kad patikslinote. G konstatuojamojoje dalyje balsuojame dėl E kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, reikia pasitikrinti dėl E kompromiso. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 25 už 19 prieš, vienas susilaikęs, priimta. H. Kompromisas 137 pakeitimas, kurį pateikė pane Bau ir ponas Oris dėl H išbraukimo, kas už, kas prieš atmesta. Balsuojame dėl kompromiso F, kurį remia trys frakcijos kas už F kompromisą, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Į konstatuojamoji dalis 142 konstatuojamoji dalis, kurį pateikė Aleksandras Serkas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. į konstatuojamoji dalis, dabar 143 paki, trečias pakeitimas, kurį pateikė Kirškas užkas prieš patvirtinta. Toliau 144 Aleksandros Serkas pakeitimas, kas užkas prieš patvirtinta. G konstatuojama dalis 145 pakeitimas, kas už kas prieš patvirtinta. 146 pakeitimas, kas už kas prieš patvirtinta. Antra konstatuojamoji dalis, 142 pakeitimas, dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 147 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Konstatuoja dalinioji dalis M. 148 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. M konstatuojamojoje dalyje G kompromisas, kurį pateikė trys frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. N konstatuojamoje dalis 150 pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. NH kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dėl trečios e, skyriaus 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. O į kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. P konstatuojama dalis, G kompromisas, Keturios frakcijos jį pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pereiname prie Q konstatuojamosios dalies. 198. 398 pakeitimas dėl išbraukimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar galime perėti prie K kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Po ką konstatuojamosios dalys L kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta dėl R konstatuojamosios dalies. Du pakeitimai dėl išbraukimo 161 ir 162 pakeitimai. Kas už šiuos du pakeitimus? kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime. Dėl 161 ir 162 balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 pour, 22 contre. 22 už, 22 prieš, atmesta. S M kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirta konstatuojama dalis. Contre abstant. Ketvirtas skyrius, ketvirtas pakeitimas atmestas. 166 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Šitą konstatuojamoji dalis. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. U konstatuojamoji dalis, O kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. V konstatuojamoji dalis, P kompromisas, kas susilaiko, kas pri, priimta. W. Q kompromisas, keturios frakcijos pateikė kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. X konstatuojamoji dalis 191 pakeitimas dėl išbraukimo. X konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 27 už, 16 prieš ir vienas susilaikęs. Ačiū už balsavimą. Dėkuoju už man skirtus aplodismentus. Noriu padėkoti visiems už puikų kartu atliktą darbą, nes tai leido parengti nuomonę, kuri bus naudinga, esant tokioms darbų sąlygoms, kurios nebuvo pačius lengviausios. Dabar paskutinysis balsavimas šio ryto. Balsuosime dėl mūsų kolegės Lysija Ronzulį pateiktos nuomonės direktyvos 2005-36 dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų ir reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo per vidaus rinkos informacijos sistemą dalinys keitimas. Turime nuomonę parengtą INKO komitetui. Pranešėjai šio klausimų komitete yra Bernadette Vernio. Pirmas straipsnis, pirmoji dalis, 51-52 pakeitimai yra identiški, dėl jų balsuojame, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 55 Žonliuk Benamijas Filibulion, kas už prieš susilaikė atmesta. 53 Nadijus Irš, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl ko nori tikrintis, klausė pirmininkė. Tikrinkinamės dėl 53, prašom. Balsuojame. Ar visi spėjome, baigėme balsuoti. 25 už 19 prieš. Patvirtinta. Balsuojame dėl 55, 56 Keba Ori pranešimkas už prieš O jūs nebebalsuojate, kolega, ne? Kas už 56, kas prieš susilaikė patvirtinta. 57, Elizabet Marašatė už prieš susilaikė patvirtinta. 58, Simedį Turunen, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 59, 60 identiški. Kas už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis pranešėjos. Pasitikiname dėl 59 ir 60. Balsuojame, kolegos. Les groupes SND et PPE sont contre. EPP ir socialdemokratų frakcijos nepritarė. 25 už, 20 prieš. Patvirtinta. Būsiu kažką praleidus savo vėminkį. Šeštasis pranešėjos pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 61. Ponios Harkinkas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 62. Emilitūroninkas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta patvirtina. Kompromisas F už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 64. Kristinsen pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. G kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 68 pakeitimas. Tomas Hendel Murphy pateikė, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 69, 70 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71. Tomas Gendel pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 10. 74. pakeitimai yra identiški, pranešėjus ir žodžpa, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. Į kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 67 Marianus Harkin už, prieš susilaikė patvirtintas. 78 Tomas Handel už, prieš susilaikė atmesta. 12 panašios pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 79 Tomas Handel suderinamas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, J kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta, 13 pranešėjos pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, 82 Tomas Hentel pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta, kompromisas K. Pateikė 5 frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta, 14 pranešėjos už, prieš susilaikė patvirtinta, 85 Solė Kristinsen už, prieš susilaikė patvirtinta, 86 Solė Kristinsen dėl išbraukimo už, prieš, susilaikė, patvirtinta 87 žalinių benamijas atkrenta, dabar balsuojame dėl kompromiso L, pateikta 5 frakcijų, kas už, 6 netgi frakcijų už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, kokia vyravo įtampa, sako pirmininkė, 98-asis Kristensen pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 93 Tomas Hendel pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta patvirtinta. 94 Tomas man pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 95 pakeitimas Žanliuk Bedamijas ir Bulion. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 96 tų pačių autorių. Dėl išbraukimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. Balsuosime dėl 97 Ole Kristensen ir Ole Liudvikson pakeitimų. Dėl išbraukimo, kas už, prieš susilaikė atmesta. Kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 98 nadė iš pakeitimas. Ir 99, 100, 101 čia bauriai, 102 filibulio, 103 dantus Jezlovieckus pakeitimas yra identiški. Dėl išbraukimo. Pasuome dėl jų visų, kas už prieš susilaikė, Pakeitimai yra patvirtinti. Ir šis beigtas reikėtų iš dokumentų. 104 už prieš susilaikė patvirtinta. 106 Žanliuk Benamijas e, už prieš susilaikė patvirtinta. 107 Ispanijos Ronzulį už prieš susilaikė patvirtinta. 108 Svarė Kristinės Sinulėlių Dvikson pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. 109 Tomas Hendelkas už, prieš susilaikė patvirtinta. 110 atkrenta, nes priėmėme 108. Dabar balsuojame dėl 111 tolygesnis pakeitimo už, prieš susilaikė patvirtinta. 113 Tomo Hendelkas už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtina 114 Tomas Men už prieš susilaikė patvirtinta. 115 Olė Kristinsen pateiktas už prieš susilaikė patvirtinta. 116-117 yra identiški balsuomi dėl jų visų. Pranešėjos Tomas Kentelis ir Ronzulikas už prieš susilaikė patvirtinta. 118 Solikės Nesenkas už, prieš susilaikė patvirtinta. 119 Tomas Man už, prieš susilaikė patvirtinta. 120 Similitrūnien už, prieš susilaikė patvirtinta. 121 Tomas Man už, prieš susilaikė patvirtinta. 122 Tomas Man pagėdimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar ta pati autorių grupė pateikė 123, 124, 125, 126, 127, 128 pakeitimus yra identiški dėl išbraukimo. Už prieš susilaikė patvirtinta. 129 Tomas Mano pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas M, kurį patikė keturios frakcijos už prieš susilaikė patvirtinta. Q kompromisas patikė dvi frakcijos už prieš susilaikė patvirtinta. 137. Marijan Arkės pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 138. Ponios Harkin už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 139. Danutos Jezlovieskas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Nes nepasinaudojom balsavimo aparatais, kaip reikia. Balsuokime, gerbiami kolegos, ar visi spėjome, baigiam balsuoti. 19 kolegų balsavo už, 24 prieš. Dus kolegos susilaikė, 139 pakeitimas abu yra atmestas, 140 vajos arkit pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 17 panašiaus pakeitimas už, prieš susilaikė, patvirtinta. 144 ir 145 pakeitimai yra identiški, balsuojant dėl už prieš susilaikė patvirtinta 146 Emily Turunen už, prieš susilaikė atmesta 147, ta pati autorė už, prieš susi... Kas dar už, pasitikslinkim, kas už, prieš susilaikė patvirtinta 148 Marija Narkinkas už, prieš susilaikė patvirtinta 150 to pat, tos pačios autorius už, prieš, susilaikė, patvirtinta 151, Tomas Hendel už, prieš, susilaikė, patvirtinta 152, to patys autorius už, prieš, susilaikė, patvirtinta 153, George Park. Dėl išbraukimo už, prieš, susilaikė, atmesta. N kompromisas teikia šešios frakcijos už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir dabar balsuosime dėl O kompromiso. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 164 Harkin pakeitimas už, prieš. Kas už 164 ponios Marijan Harkin pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkim, pasitikrinkim. Dėl 164. Ar visi spėjome balsuoti, kolegos? Baigiame. 30 kolegų balsavo už, 15 prieš, patvirtinta didelė balsų dauguma. Dabar balsuosime dėl 166, 167, Emily Trūnina ir pakeitimų, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 168, 169, tų pačių autorių identiški, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtintas 170 ponios Harkin pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtintas 171 Tomas Hendel Kupol Morfikas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 173 Tomas Hendel Paul Murphy ir 175 Marian Harkin. Kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 177 Solė Kristinsen pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 178 Marianus Harkin už, prieš susilaikė patvirtinta. 179 Marianus Harkin už, prieš susilaikė patvirtinta. P kompromisas. Pateikė keturios frakcijos už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 pakeitimas, 18 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 to paties autorius už, prieš, susilaikė atmesta. Devi... Dėl 19 ką tik balsavom, sako pirmininkė. Dabar 20-asis Emily Turunen pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta, 21-as už, prieš, susilaikė patvirtinta. Konstatuojimo į dalis 04, kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. B kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 32 pakeitimas čia baurikas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 9 konstatuojimų dalis, antrasis pakeitimas varėčias už, prieš, susilaikė patvirtinta. 33 Filip Būliom pakeitimas suderinimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antras varėčias pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. C. Kompromisas iki keturios frakcijos kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas narys ir už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 konsultų dalis konfliktas D. 5 frakcijos pateikė kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 konstatuoji dalis, kompromisas E kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ir po 30 konstatuojamosios dalies turime pakeitimą, numerį 50 jį pateikė Marijana Harkinkas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime paskutinį kartą šį rytą elektroniniu būdu dėl viso dokumento teksto. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. 40 už, 2 prieš ir 3 susilaikė. Sveikiname ponę Ronzulį.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 Est-ce que, est que je peux demander au groupe socialiste Ar socialistų Nesarkas. Nesirkas. Mes e, anksčiau aptarėme darbo tvarkės punktus esančius darbo tvarkė iki šiol. ir norėčiau jūsų paklausti, ar jau galime pradėti, ar pranešėja jau yra, ar jūs galėtumėt pakviesti ją. Galim pradėti. Ačiū. Tad e, dabar 28 darbo tvarkės punktas. Žodis e, mūsų pranešėjai Nadė, Nadė Irš jinai pristatys savo pranešimo projektą dėl migrantų integracijos, jos poveikio darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo išorinių aspektų. Čia kalba sukasi apie pranešimą kuris bus priimamas uh, sustiprintai bedradarbiaujant su Libė komitetu, kur e, pranešėjas yra Filip Kles, neprisijungusi frakcija. Aš e, žodį iš karto suteikiu pranešėjai. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, pranešimas apima komisijos atliktą tyrimą ir keletą komunikatų. Aš bandau apriepti visą tai mano pranešime. Tačiau kita vertus mes e, sutelkim dėmesį ties e, pačiais svarbiausiais e, aspektais. Ir kai kurie iš tų aspektų atsispindi ir pateiktuose pakeitimuose. Pats Svarbiausias aspektas, kurį reikėtų suprasti, yra tas, jog mes atsiliekame ir kai kuriuose valstybėse jau trūksta kvalifikuotos darbo jėgos ir tas trūkumas tik tai didėja. Ir tai yra iš tikrųjų aktualus aspektas, kuomet kalbame apie darbo rinką ir imigraciją. Ir tai vienas iš pagrindinių aspektų mano pranešime. Uh, trečiųjų valstybių piliečių, kvalifikuotų piliečių migravimas į ES yra būtinas dalykas. Jūs, ponė pirmininkė, sakėt, kad pranešimas yra prasmingas tik tai tuomet, jeigu jisai pateikia naujų minčių. Tad e, nauja mintis čia yra ta, jog savanoriškų principų galime įtvirtinti taškų sistemą ES kurią galėtume panaudoti e, reguliuojamai migracijai. Aišku, kad yra akivaizdu, kad valstybių narių kompetencijos klausimas yra imigracija. Tačiau e, labai svarbu mums apsispręsti, ar galim sukurti tą savanorišką sistemą, kurioje galėtų dalyvauti, jeigu jiems atrodytų tai naudinga ir mažos valstybės narės Kalba ir integracija taip pat yra kiti labai svarbus šio pranešimo aspektai. Per pastarosius metus diskusijose su valstybėmis narėmis, diskusijų metu paaiškėjo, jog labai svarbu čia pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Užsieniečiai, kurie migruoja Europos Sąjungą, atvyksta Europos Sąjungą, turi integruotis ir prieiga prie vietinės kalbos per darbą yra labai svarbus aspektas. Mes e, be jokios abejonės neprašom visiškai atsisakyti savo tapatybės tų e, atvykstančių užsieniečių. Čia kaip tik reikia puikios pusiausvėros tarp e, asimiliacijos ir integracijos. Mes pateikėme jau tam tikrų pasiūlymų šitais klausimais. Manau, kad galimybė išmokti vietinę kalbą ir integruotis turi būti suteikiama tiems imigrantams, nes būtų visiškai neprasminga e, skatinti imigraciją, tačiau nesuteikti tokių galimybių. Tai labai svarbus aspektas. Noriu taip pat pabrėžti štai ką. Jaunimas, studentai, tie, kurie mokėsi ES valstybėse, tie, kurie anksčiau mokėsi ES valstybėse ir, pažiūrėjau, tie, kurie neturi teisiškai galimybės dirbti ES valstybėse ekonominių požiūrių, tai yra nesąmonė, todėl kad buvo investuota į šitų jaunuolių švietimą, o paskui jie yra parsiunčiami namo. Tad čia taip pat reikėtų išsiaiškinti, kokiu yra galimybių ir panaudoti tas galimybės siekiant įdarbinti tuos e, studentus ar absolventus. Aišku, kai kurie iš jų grisi savo šalis, tačiau uh, kai kurie turėtų turėti galimybę dirbti ES valstybėse, kur jie mokėsi, jeigu jie to pageidauja. Tad čia taip pat vienas iš centrinių mano pranešimo aspektų. Toliau kita pranešimo dalis yra skirta pabėgėliams, kurie persekiojami savo valstybėse ir e, atvyksta į ES kai kurie iš jų yra išsilavinę ir mes turime, kaip galime greičiau, užtikrinti jiems prieigą prie darbo rinkos. Dabar mes e, deramės dėl laikotarpių ir, ir kitų e, taisyklių tokios e, prieigos, bet yra įmanoma palengvinti jų prieigą prie darbo rinkos, nes kita vertus taip labai palengvintų ir jų integraciją, jeigu jie turėtų darbą. integraciją turime žiūrėti kaip į dalyką, kuris apima labai daug aspektų ir labai daug e, sektorių. Tai yra tam tikras horizontalus dalykas, kuris e, turi atsispindėti komiteto darbo metodikoje. Mes negalim integraciją žiūrėti kaip į kažkokį atskirą savaime egzistuojantį dalyką. Tai yra tam tikra dimensija, kuri egzistuoja uh, labai įvairiose srityse ir įvairiais lygiais. Kitas aspektas, kuris atsispindi šiame pranešime, yra socialinė rūpyba. Yra, žinoma, daug dvišalių susitarimų šios srities ir reikėtų kažką taip pat padaryti Europos lygmenio, nes e, labai dažnai dėrybos šiais e, klausimais negali vykti absoliučiai visur ir kartais trūksta aiškumo. Tarpu tas aiškumas yra būtinas ir trečiųjų valstybių piliečiai turėtų taip pat būti geriau informuojami apie socialinės rūpybos sistemas, kurios veikia Europos Sąjungoje ir jie turi žinoti, į ką jie turi teisę būdami ES valstybėse. Kitas dalykas, dėl kurio kyla problemų, yra dokumentų neturintys nelegalūs migrantai, gyvenantis ES ir, ir dirbantis. Čia pateiktas e, pasiūlymas, pateiktas pasiūlymas e, palengvinti tokių imigrantų legalizavimą jie nelegaliai gyvena pas mus ir nelegaliai dirba žemės ūkio sektoriuje ar, ar, ar sakykime, tvarko būtus ar panašiai. Šiaip ar taip šitie žmonės dirba, todėl mes negalime palikti jų tame nelegaliame e, sektoriuje, turime siekti jų legalizavimo. Yra, kaip matote, tam tikrų naujų aspektų ir naujų minčių, kurios iškylo šitame pranešime. Laukiu jūsų siūlymų ir komentarų. Pirmininkė, dėkoju. Džin Lambero, paskui pane Blinkevičiūtė. Um, dėkoju. Norėčiau padėkoti Nadidį Hirš už atliktą darbą, nes manau, kad e, ten tame pranešime yra daug labai pozityvių elementų. Aš noriu paminėti porą dalykų, kurie man ne visai patinka. Taškų sistema, pavyzdžiui, man nėra labai priimtina, nes sunku kartais e, pritaikyti taškų sistemą atskiruose šalyse. E, yra tokių dalykų, kurie, kurių svarbu galbūt yra pernelyg pabrėžtina. E, čia turėtume kalbėti apie kvalifikacijos pripažinimą gal šiek tiek plačiau nes tas klausimas tampa vis aktualesnis, vis svarbesnis. E, svarbu žiūrėti, kaip vertinama kvalifikacija. Ir čia, čia buvo nuveikta daug darbo įgyvendant Equal programą. E, manyčiau, kad galėtume šiame pranešime irgi atspindėti tuos aspektus. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra darbdavių vaidmuo kalbant apie integraciją. Ir kalbant apie tai, svarbu kalbėti apie tai, kokia yra darbdavių atsakomybė integruojant migrantus. Kai kurios profesinės sąjungos irgi turėtų būti aktyvesnė šioje srityje. O kaip e, būtų uh, užtikrinamas sutoktinių integravimas ir mokymas tų migrantų. Tai irgi yra aktualus ir svarbus klausimas. Nes dažnai žmogų reikia turėti šalia savęs šeimą, kad galėtų normaliai gyventi, normaliai dirbti. E, lauksime komisijos siūlymų ir jau ta, kai iki šiol sakė komisija, viskas yra pasakyta teisingai. Klausimų tebeliečia, dar čia daug kas yra su vidaus reikalų sritimi, taip pat be abejo su žimtumo socialinių reikalų sritimi. Ir manyčiau, kad mes turime šias dimencijas kelti aktyviau, kad dėl socialinės apsaugos E, mes esame numatę vieningą leidimo sistemą. Mėlyna kortelė yra numatyta, e, apie mėlyną kortelį stačiau kalbama. Ir tam reikia visos eilės dvišalių formalumų sutvarkymų. Reikia. Mes e, apie socialinius aspektus turime kalbėti, visi yra labai svarbus, turime kalbėti apie migrantų teisės ir turime kalbėti apie sudėtingesnę galbūt sistemą, kuri leistų žmonėms laisviau atvykti Europos Sąjungą ir laisviau iš jos išvykti. Nes žinome, kad ta migracija kartais nebūna į vieną pusę, jinai vyksta ratai, žmonės atvyksta, išvyksta ir dažnai vėl atvyksta. Taigi turėtume padėti žmonėms e, legaliai atvykti ir gyventi legaliai šalyje. Na, ne visada yra lengva tuos dalykus išspręsti, tačiau situacija keičiasi ir turime atsižvelgti į egzistuojančią situaciją. Pavyzdžiui, e, mažamečių, nepilnamečių reikalų aspektas irgi čia yra labai svarbus. Ir pradinėme pranešime buvo šiek tiek paminėti šitie dalykai ir aš tikiuosi, kad mes galėsime konstruktyviai patirbėti su mišiais klausimais. Um, Madam Blinkevičiūtė. Pone Blinkevičiūtė ir paskui žodis kitam kolegai. Okay, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš iš tikrųjų dėkoju pranešėjai Nadijai Hirš. Tikrai yra labai e, opus klausimas, bet kartu ir labai sudėtingas. Ypatingai, kada mes kalbame apie integraciją į darbo rinką ir apskritai į ES šalių gyvenimą e, imigrantų ir jų šeimos narių be abejo, tai yra sudėtinga ta prasme, jog kalbame mes ekonominio ir finansinio sunkmečio metu ES. Todėl man atrodo, kad ypatingai būtina mūsų, šitam mūsų pranešime rasti bendrą sutarimą, kaip suformuoti priimtiną nuomonę valstybėse narėse, jog imigrantai iš trečiųjų šalių darbo rinkoje yra būtini ir reikalingi. Nes kartais susitinku ir su tokia nuomonė, kur sako, kad 25 milijonus mes turime savų bedarbių ES piliečių. Todėl mes turim rasti tą metodą, kuriuo sugebėtumėm pateikti naudą imigrantų iš trečiųjų šalių. Ir čia pirmiausia matau, kad mes turim vertinti demografinę e, situaciją, kuri daugelį ES šalių nėra palanki darbo rinkai ir neišvengiamai reikia pasitelkti kvalifikuotus imigrantus iš trečiųjų šalių. Su šituo aš sutinku ir tam tikrai mes galim pritarti. Dabar dėl jų integracijos, kur matau pačią didžiausią problemą. Jeigu mes diskriminuojame e, judančius Europos Sąjungos piliečius tarp Europos Sąjungos šalių, ko nieks negalėtų paneigti. Tai kaip mes galim užtikrinti ir kokios tai galėtų būti priemonės, kad iš trečiųjų šalių atvykę imigrantai darbuotojai nebūtų diskriminuojami valstybėse narėse tą e, nediskriminavimo principą ir jo įgyvendimo mechanizmą, manau, tiesiog yra būtina e, pabrėžti e, šitam ir mūsų teikiamam pranešime. E, E, dabar dėl to, e, dėl to kad tai būtų visapimantis principas ir tas trečiųjų šalių integravimo metodas būtų įtrauktas apskritai į visų lygių šalių narių politikas, aš labai tam pritariu, nes atskirai atskirai šito klausimo spręsti iš tikrųjų yra neįmanoma ir neišvengiamai žvelgiant į ateitį vis daugiau turės būti priimama bendrų europinių sprendimų trečiųjų šalių imigrantų klausimu. Dabar dėl, e, dėl tos taškų sistemos aš sutinku ir su kolega Jean Lambert, na gal čia reikėtų mums daugiau padiskutuoti, daugiau aiškumo ir parodyti, kokią naudą tai turėtų valstybėm e, narėm, E, e, e, sprendžiant trečiųjų šalių piliečių integravimo į darbo rinką klausimus. Todėl aš čia matau tam tikrą sudėtingumą. Ir dar, iš tikrųjų jūsų pranešime, manau, kad nepakankamai yra išvystytas klausimas, kaip iš mūsų užimtumo ir kartu ir socialinių reikalų komitetų, o kaip mes elgsime su šeimos nariais, tiek su toktiniais, tiek vaikais, kaip juos integruosim, kaip tai pasieksim, kaip tai padarysim, nes tai negali būti atskiriamas klausimas ir be galo, be galo, be galo jautrus klausimas. Na ir iš tikrųjų turim labai rimtai įvertinti ir jūsų siūlymą, kur sakot, kad dėl tų nelegalių imigrantų, kurie nelegaliai dabar dirba. Tai aš matau čia dvipusę problemą dėl nelegalių imigrantų. Žinoma, e, daug geriau, kad jie legalizuotųsi, mokėtų mokesčius ir normalų gyvenimą gyventų. Bet iš kitos pusės vėlgi, e, kokiu būdu jie atsirado mūsų valstybėse, kokia sistema neveikia, dėl ko tai atsitiko ir kas už tai turi prisimti atsakomybę tai, tai matau, kad iš tikrųjų, šiaip pritariu iš tikrųjų nuomonėj, bet kartu padirbėjus mes ją galim parengti tikrai naudingą, e, naudingą ES piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams gyvenantiems mūsų valstybėse. Ačiū. E, monsieur Hanu. Ponas Nuhan. Uh, um, Dėkoju, ponė pirmininkė aš tikiausi šiek tiek labiau teminio pranešimo. Ponios Hirš pranešimas yra iš tikrųjų geras pranešimas darbo rinka ir migracijos problema yra tie klausimai, kurie yra aktualiausi dabar ir kuriuos turime spręsti. Manau, kad pranešėja teisingai paminėjau svarbiausius dalykus, kuriuos reikia spręsti. Buvo kalbama apie demografinius pasikeitimus, o jie yra dažnai dramatiški. Trūksta kvalifikuotos darbo jėgos daugelį valstybių narių rinkų. Ir e, matome, kad migrantai yra nulatos judantis, nulatos atvykstanti, išvykstanti darbo jėga. Pasikeitimai vyksta. Migracijos problema nėra vien tik pabėgėlių problema, kaip buvo anksčiau. Nebe. Tai vis labiau tampa klausimų susijusių su mūsų darbo rinka. Dažnai keliauja jauni migrantai iš tokios šalies, pavyzdžiui, kaip Ispanija, Jie keliauja į Vokietiją, į Jungtinę karalystę. Šiuo požiūriu, aš manau, mes turėtume su daugiau niuansų žvelgti į šią problemą. Europos migrantai ir e, tampa labiau bendro pobūdžio savoka. Turime nepamiršti, kad migracija, darbo jėga ir kaiminystės politika čia turėtų būti mm, randamas tam tikras sąlyčio taškas bendras tarp šitų visų dalykų. Norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi matydamas pranešime aspektus, kurie apima E, klausimus susijusius su vaikais iš migrantų šeimų. Nes žinome, kad tarp jų dažnai yra nemažai vaikų, kurie meta per anksti mokyklą. Tai nėra tik su šeima susijusi problema. Problema yra ta, kad vaikai yra paliekami likimo valiai. E, lik, šalyje vieni, kai tėvai išvyksta ieškoti užsienį darbo galimybių. Jie vyksta, pavyzdžiui, e, iš Italijos ir dažn, dabar jau neseniai iš Ispanijos prasidėjo migracijos banga. Be abejo, kalbam apie kalbų mokymą ir tai yra sveikintinas dalykas, nes migrantams svarbu mokėti kalbą šalies, į kurią jie atvyksta. Ir taip pat reikėtų steigti informacijos centrus šalyse, iš kurios dažniausiai atvyksta migrantai. Manau, kad pozityvus dalykas, kurį atnešė migrantai ekonomikai, turėtų būti pabrėžtas. Nes kol kas šis, šioje srityje kalbama tik apie migrantų daromą žalą. Tačiau manyčiau, kad reikėtų pateikti rimtą informaciją su oficialiais skaičiais, kuris pateiktų Europos komisija. Europos komisija mano, kad migrantų e, dalis BVP e, Europos Sąjungos skirba ir daugiau negu vienas procentas. Aš šiek tiek skeptiškai irgi žiūriu į tą taškų sistemą. Apie tai dar, aišku, galima diskutuoti, galima teikti argumentus ir ginčytis. Socialinės apsaugos lygis Europos Sąjungoje irgi yra tas dalykas, kuris turėtų būti paminėtas. Kol kas dėja jau susidūrėme su didelimis problemomis, kurios iškyla 27 valstybėse narėse. Ir todėl būtų sunku, nesakau neįmanoma, bet sakau sunku, būtų skatinti e, paneuropinės socialinės apsaugos sistemos kūrimą. Na, tikiuosi, kad dar turėsime galimybę diskutuoti ir galėsime sėkmingai padėti spręsti svarbiausius darbo rinkos ir migracijos e, aspektus. Dėkoju. Elmer Castello. Elmer Castello. Dėkoju, pirmininkė, kaip ir kiti kalbėtojai. Norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi pranešimu, kuris yra tikrai savalaikis. Laukiu galimybės dirbti prie šio pranešimo. Keletą įvadinių dalykų norėčiau paminėti. Manyčiau, kad yra svarbu pripažinti migrantų indėlį į mūsų šalių ir ES ekonomiką, nes yra daug vietų, kur jie dirba. Ir norėčiau pasakyti, kad yra tokių miestų, kurios, kur kultūrinė įvairovė yra didelė, kurie yra atvirų miestų, kurie labiau geba pritraukti investicijas į migrantus negu kiti. Ir migrantai gali mums duoti tikrai labai daug migrantų, taip pat reikėtų vystyti e, verslumo potencialą, nes jų yra daug, kurie galėtų kurti darbo vietas atvykę pas mus. Aš manau, kad labai svarbu minėti tarptautinių studijų aspektą čia, nes daug e, studentų yra sunku laisvai keliauti, gauti vizas, kad galėtų atvykti mūsų šalis mokytis ir dirbti, nes e, yra tokių studentų, kurie mielai liktų dirbti šalyse po studijų, kur, tos, kur, kur studijavo. E, dažnai tai tokiom problemų susiduria tarptautiniai studentai iš trečiųjų, iš trečiųjų valstybių, iš ne ES valstybių. E, Maničiau, kad šią, šį aspektą reikia spręsti, reikia plėtoti ša, e, ryšius su tokiais studentais ir manyčiau, kad tas klausimas turi būti pabrėžtas. Dėl nelegalių migrantų Čia vėlgi darbo yra daug, kad būtų galima išspręsti šią problemą. Airijoje buvo e, daug atvejų, kai teismai buvo užversti bylomis susijusijomis su nelegaliu darbu. Problema aktuali, ją reikia spręsti. Aš džiaugsiuosi galėdama dirbti su pranešėja detaliau prie šio pranešimo ir ačiū kol kas už atliktą darbą. Jis buvo tikrai labai naudingas ir vertingas. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū, panas Serkas. Sí, gracias, señor. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti ponektis dėl tos iniciatyvos. Manau, kad tai yra labai svarbus punktas. Labai svarbu nepamiršti, kad mes turime 25 milijar, milijonus migrantų Europoje ir turime rinktis, e, kaip daryti, ar e, spręsti tą problemą, ar ieškoti 25 milijonų išeičių. Reikia ieškoti integracijos e, kažkokiu tai išeičių ir dabar mes turime puikią progą tas problemas spręsti. Tos problemas yra labai sudėtingos. Ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į paragrafus, kurie yra sunumeruoti nuo 24 iki 28. Koks bus e, koordinavimas tarp e, socialinio saugumo sistemų, kaip tos sistemos bus koordinuojamos. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad e, reikėtų laikytis komisijos pranešimo, kuris buvo parašytas 2012-30 kovo. Aš taip pat manau, kad reikėtų paaiškinti geriau kolegoms iš komisijos, kokios yra problemos ir reikėtų pasakyti, kad čia, kas pasakyta, dar gali būti praplėsta, nes tai, kas čia pasakyta, yra labai svarbu. Iš tiesų, tokia realybė, su kuria susiduria emigrantai, yra labai sudėtinga ir jeigu nespręsime problemų bendrijos mastu, e, tai tada e, tie žmonės, kurie sugrįš į savo šalis, jie praras visą tą laiką, kurį pradirbo e, savo šalyse. Sakysime, aš ispanas, jeigu noriu dirbti Argentinoje, tai aš tenai padirbsiu ir man į stažą įsiskaičiuos tas dešimt metų laikotarpis. Dabar e, visas šitas klausimas yra sureguliuotas kažkaip tai tik tais taip per europiečių, e, bet reikėtų sureguliuoti ir kitus dalykus, kaip sukurti, kaip sukurti uh, europiečiams teises, jeigu jie važiuoja dirbti kažkokiose tai kitose valstybėse negu Europoje. Mes išsprendėme koordinavimo problemą tarp e, europiečių, tarp Europos darbuotojų, jeigu jie vyksta dirbti į, vien, į kitą šalis, bet neišsprendėme tokių problemų, kaip e, spręsti, e, neišsprendėme tokių problemų, jeigu, pavyzdžiui, žmonės važiuoja dirbti iš Europos nei europiečiams, nei tiems, kurie atvyksta į Europą. Labai svarbu, e, kad ketvirtą spalio lygia e, balsavimai ekonomikos reikalų komitete į tuos balsavimus būtų atsižvelgta. Ir reikia ir toliau dirbti su ekspertais, reikia toliau tiekti, teikti pakeitimus, e, kad socialinio saugumo sistemos būtų kaip galima geriau su, su, sureguliuotos, ne vien tik tais Europoje, bet ir tiems žmonėms, kurie išvyksta iš Europos dirbti kitur. Ačiū, kad jų karjera būtų saugesnė. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Dėkuoju. Ar dar e, kas nors iš kolegų norėtų komentuoti? Prieš suteikiant žodį Nadiai Hirš. Atrodo, kad ne. Tuomet žodis komisijos atstovai ponui Mora ir koordinatoriams. Nurodysiu, kad e, po šio posėdžio bus trumpas koordinatorių posėdis. Ar visi koordinatoriai girdėjo? Koordinatoriai nesiklauso. Tačiau pabandysim pasakyti taip, kad jie išgirstų. O dabar žodis ponui Mara. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija sveikina parlamento atliekamą darbą šioje srityje ir pabrėžia taip pat trečiųjų valstybių migrantų atvykimo svarbą. Tai turi daug socialinių ir ekonominių pasiekmių, kurios yra svarbios. Ir kalbant apie 2011 metų integravimą darbo tvarkę, tai šioje plotmėje kalbama apie visų migrantų integravimą įvairiose gyvenimo srityse, Ir kaip kad buvo pabrėžta, čia labai svarbus aspektas yra prieiga prie darbo rinkos ir prie socialinės rūpybos. Tai yra absoliučiai esminiai aspektai. Komisija mano, jog reikėtų gilinti šio aspekto nagrinėjimą e, užimtumo paketo kontekste, kuris buvo priimtas metų pradžioje. Komisija mano, kad pranešimas šiame kontekste iš tikrųjų yra labai svarbus. Ir kalbant e, apie eures priemonės ir teisinės pasiekmes, tai čia reikėtų atlikti būtiną analizę. Na, o kalbant e, apie pranešimo tas dalis, kur kalbama apie trečiųjų valstybių migrantų prieigą prie socialinės rūpybos, pranešimas pabrėžė, jog Europos lygmenių reikia bendrų veiksmų užtikrinant tą prieigą ir 2012 kovo 30 dienos komisijos komunikate taip pat kalbama apie tai ir panašiai tai žiūrima, kaip kad buvo pasakyta diskusijų metu socialinės apsaugos nuostatos yra įtvirtinamos abipusiškai asociacijos sutartyse ir europiečiai, kurie vyksta trečiasis valstybės, to būdu taip pat yra atitinkamai apsaugomi Ir kaip pranešime sakoma, reikėtų stiprinti dvišalį bendradarbiavimą šioje srityje, pasirašant tokias e, sutartis bei stiprinti bendradarbiavimą, e, pasirašant e, tokias sutartis su Latino Amerikos valstybėmis. Ir komisija mano, kad daugelis aspektų, kuriuos mini ir komisija savo dokumentuose, e, yra svarbus šiame pranešime, ypač tie, kurie susiję su teisiniu pagrindu. Ir tuo, tuo būdu tos mintis, kurios iškristalizuotos e, šiame pranešime, yra labai svarbios ir tai bus puikus pagrindas tolesniam nagrinėjimui ateityje, siekiant užtikrinti migrantų prieigą prie darbo rinkos bei socialinės rūpybos. Na, o dabar žodis mūsų pranešėjai kuri mato, kokia yra padėtis ir paskutinis žodis jai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti visus, visiems pasisakiusiems už pasiūlymus ir išsakytas mintis. Tai praturtins mano dokumentą. Aš Manau, kad mes turime tinkamai priimti tuos migrantus ir mes turime jiems siūsti signalą, kad jie yra ne problema, kad jie yra problemos sprendimas. Tačiau, aišku, mes turime užtikrinti jų kvalifikacijų pripažinimą, tų kvalifikacijų, kurias tie asmenys yra įgyję anksčiau savo valstybėse, nes kai kurios kvalifikacijos pas mus yra nepripažįstamos ir tuomet tai turi dirbti uh, mažiau kvalifikuotą darbą ES dėl to nepripažinimo. Tad turim gerinti padėti šiuo aspektu, kad jie rinktųsi ES kaip e, galutinės paskirties e, erdvė. Toliau e, šeimos ir sutoktiniai. Kadangi Empel ir Lybė komitetai nagrinėja integracijos aspektą ir lybė daugiau bendrus aspektus bei šeimos aspektus, o mes darbo politiką, tai toks atskirimas egzistuoja ir aišku jis yra dirbtinis, tas atskirimas turėtume, turėtume kartu nagrinėti tuos dalykus, tačiau tai vis dėlto buvo priežastis, dėl kurios mes detaliau nenagrinėjom šių aspektų pranešime, bet jūs e, teisingai sakėte, kad tai yra be galo svarbus aspektai. Toliau kiti aspektai - nedarbas ES. Kai kuriuose ES valstybėse nedarbas yra labai aukštas, aukšta lyg, aukštas, didelis. Kita vertus, turim galvoti apie neįgaliųjų integravimą į darbo rinką, taip pat moterų, motinų ir Čia taip pat turi būti tinkama pusiausvyra. Jeigu tas ar kitas asmo turi tinkamą kvalifikaciją, tai nesvarbu, ar jis yra neįgalus, ar jis yra trečiosios valstybės pilietis, ar, ar tai yra moteris, motina, visi jie turi teisę į, e, į darbą. Ir darbo jėgos srityje taip pat nereikia didinti susiskaldimo integracija vyksta ypač vietinių lygmenių, komunos vietinių struktūrų lygmenių. Ir būtent tai aš e, konstatavau, e, būdama Vokietijoje, matydama, kaip vyksta tas e, procesas. Šitie dalykai negalės būti išspręsti nacionaliniu ar europiniu europiniu lygmeniu, nes e, būtent vietiniu lygmeniu per mokyklas, per kitas struktūras vietose vyksta svarbiausi integracijos procesai ir čia reikia tam tikros kultūros. Tuo būdu kai kurie aspektai turėtų būti papildyti šiame e, pranešime. Toliau ponas Serkis, Ekosokas, e, kaip jūs sakėte, yra parengęs nuomonę šito klausimu, ta nuomonė yra puikiai, aš su ja susipažinau ir nu, dalyvavau nuomonių keitimėsi šio klausimu. Ir ten iš tikrųjų yra daug svarbių minčių, kurios buvo perkeltos ir į šį pranešimą. Toliau kitas aspektas - nelegalus migrantai neturintys dokumentų. Aišku, aš žinau, kad e, Vokietijoje, pavyzdžiui, didelė dalis nelegalių migrantų yra įvažiavę legaliai į mūsų e, šalį. Pavyzdžiui, merginos atvažiuoja dirbti auklėmis, o paskui jos nebegrįžta namo ir lieka ES jau nebelegaliai. Tad klausimas e, būtų toks, jeigu toks e, nelegalas nori dirbti, ar mes turime suteikti jam e, tokią teisę. Yra taip pat nelegalių migrantų, kurie nelegaliai įvažiuoja e, į mūsų teritoriją. Ir tai yra truputį kita situacija, tačiau yra legaliai atvykusių asmenų, visiškai legaliai buvusių ir dirbusių, tačiau paskui dėl formalių priežasčių, dėl, dėl teisinių tam tikrų formalumų jie tampa nelegalais. Tad vis dėlto mes turim e, turėti omenyje šį aspektą. Aš e, džiaugiuosi, kad dabar toks svarbus e, migracijos e, klausimas yra svarbimas šio, šio parlamento kadencijos metu ir nekantrai laukiu tolesnių svarstymų. Dėkoju. Taigi, remdamiesi šio nustatysime tokį, tokį darbo atvarkę iki šeštos lapkričio galite pateikti pakeitimus. 28-29 lapkričio juos nagrinėsime, kompromisinius pakeitimus 23, o balsuosime galutinį, galutinis balsavimas 24. Atrodo viskas labai greitai vyksta, bet kadangi tai yra paskutinė darbų fazė parlamente, nereikėtų nuo darbo tvarkės nukrypti, nes nubausime antraip E, kitus kolegas, kurie turės dėl mūsų iniciatyvinių pranešimų balsuoti. Labai atsiprašau, kad techni, tokią techninę pastabą pasakiau, tačiau būtent toks kontekstas ir to konteksto nereikia pamiršti. Galbūt taip mes galėsime sklandžiau dirbti savo komitete. Ryto posėdį baigiame. Atsiprašau, sako pirmininkė. Atsiprašau. Labai atsiprašau pranešėjo Čebas Šogor. Jis turėtų mums pristatyti savo pranešimo projektą dėl Europos demografinės statistikos. Ir tai jau tikrai bus paskutinis darbo atvarkės klausimas šį rytą. Ačiū, aš kalbėsiu vengriškai. Köszönj, kedves kollégák, <clears throat> elsősorban aggodalmat szeretném megosztani. Ačiū. Brangus kolegos, visų pirma, turiu pasakyti, kad aš šiek tiek nerimauju. Kadangi tema, kurią čia nagrinėti rengiuosi, yra be galo sudėtinga. Tai yra specifinis specifinė tema visose valstybėse šalise, kadangi kalbame apie demografinę statistiką. Visa, kas susijęs su demografija, yra labai svarbu. Tad gal turėtumėm iš pradžių pamėginti nukrypti nuo ankstesnio požiūrio, atsiriboti nuo ankstesnio požiūrio ir pažiūrėti, kas išeis iš to, jeigu kažkokią politiką patvirtinsime po penkerių ar šešerių metų. Jei pažiūrėsime ketvirtą straipsnį, tai pagal, pagal jį pamatysime, kad vietiniai žmonės turi spręsti uh, dėl. E, Daugum e, priimamis, e, sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma nuo 14 metų sausio 1. Ir tą daugumą skaičiuojant, kai kuriuose valstybėse narėse, jeigu yra e, daug emigrantų, yra numatyti kažkokie tai specifiniai skaičiavimo būdai. Taip pat siekiant specifinių tikslų reikėtų atsižvelgti ir į e, ten gyvenančius emigrantus. Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, tam pasiūlymui gyvendinti yra skirta e, E, tam, tikros, tam tikras laikotarpis, bet nelabai čia aišku, kaip ir kas yra iš tikrųjų, galbūt reikėtų ten atlikti gyventojų surašymą, nes dažnai atsitinka taip, kad tie migrantai nebūtinai nuolatos gyvena šalyje. Emigracija turėtų plėstis, o ką tad ką tą progą reikėtų pasiūlyti. Yra tam tikra regioninė politika, tačiau regioninė politika nebūtinai atsižvelgia į specifiką taip, kaip turėtų atsižvelgti, tad reikėtų kažką tai e, kitokio numatyti, dėl, e, kalbant apie gyventojų surašymą. Sakykime, kad yra ir pasienio regionai, ten yra situacija dar kitokia. E, Galbūt reikėtų įvesti tokią savoką kaip gyven, nuolatinis gyvenimas šalyje, nuolatos gyvenantis šalyje. Ir norėčiau, kad e, jeigu jau kalbame apie nuolatinį gyvenimą, tai nekalbėtume apie 12 mėnesių laikotarpį, o bent jau 5 metų laikotarpį. Po penkerių metų emigrantas galėtų pats tada jau spręsti pamatuotai, nori jisai toliau gyventi šalyje ar nori iš jos išvykti. Ir aišku, su ekspertais taip pat reikėtų daug konsultuotis, manau, kad čia galėčiau dabar ir sustoti, o dabar pažiūrėsime, kaip stumtis į priekį toliau, nes dar kartą kartoju, kad tema iš tiesų labai jautri. Būtų labai gerai, jeigu būtų suharmonizuotos įvairios kategorijos, įvairios savokos. Turime pasverti pasiekmes šio dokumento. Ir žinoma, turime siekti, kad būsimasis tekstas nekeltų problemų tarp valstybių narių. Dėkui išdėmesi. Pone Papadopulo, po to, po to pone Ender. Dėkoju. Pane pirmininkė, pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, džiugu, kad pasirodė toks pranešimas, mums reikia bendrų taisyklių tam, kad būtų galima uh, E, susitarti, kaip kurti statistiką, nuoseklę statistiką ir kaip, kaip, kaip pasiekti, kad duomenys būtų tarpusavėje palygintini. Galbūt reikėtų iš pradžių pamanyti rinkti duomenys savanoriškais pagrindais. Tokią tvarką buvo bandyta įvesti, tačiau duomenys nėra visai palygintini, nes valstybės narės nevienodai traktuoja tos duomenys. Taigi trūksta bendrų europinių taisyklių. E, žinome, kad demografiniai iššūkiai yra sunkus, e, kad galėtume demografinę situaciją teisingai įvardinti. Mums būtina turėti bendras taisyklės, bendras savokas ir apibrieštis. Mums yra būtina e, aiškiai žinoti, kokius dalykus apima vieni ar kiti duomenys, Svarbu, kad būtų harmonizuojami tinkamai tie duomenys, jų rinkimas, kad galėtume turėti aukštos kokybės kriterijus ir kad galėtume turėti tokius duomenys, kuriuos tarpusų įmanoma lyginti. Taip pat būtina turėti specifinius išteklius ir metodologiją, svarbu, kad sistema būtų patikima ir naudojama visų valstybių narių. Manome, kad šio siūlymo tikslas yra E, pagerinti duomenų e, rinkimą ir pagerinti Europos demografinę, stat, demografinę statistikos vertinimą. Tai svarbu visiems ES piliečiams. Tai padės mums turėti tinkamus e, statistinius duomenys, kai reiks paskaičiuoti kvalifikuotąją balsavimo daugumą. Ir galiausiai Turint patikimus duomenys, bus lengviau apskaičiuoti viešuosius finansus, įvertinti jų patikimumą, bus lengviau rinkti duomenys dėl visko, dėl e, gyvenimo trukmės, migracijos rautų, valstybės finansų sistemos stabilumo ir taip ir panašiai. Hmm. Galbūt reikėtų kai kurių dalykų atsisakyti pranešime. Japonas Sogor kalbėjo apie regionus. egzistuoja, regėsi, tam tikrų politinių nuostatų susijusių su e, mano minėtų teksto dalių išbraukimu. Tačiau manau, kad turėti reikiamą, kvalif... reikiamą klasifikaciją yra labai svarbu. Ypač, kai kalbame statistinius teritorinius padalinius, tai yra ypatingai svarbus aspektas. Ir tą, manyčiau, reikėtų šiek tiek detaliau pristatyti, paaiškinant, kas turima omenyje. Nežinau, reikėtų užbraukti tas teksto dalis, nes dar detaliai pranešimo neišnagrinėjau. Ir ponas pranešėjas pasiūlė irgi įdomių iniciatyvų. Pavyzdžiui, etninė priklausomybė. Man sunku yra suprasti, kas yra etinė priklausomybė, nes mano supratimu yra siekiama etniškai identifikuoti žmonės ir tai būtų vos ne svarbesnis kriterijus negu žmogaus pilietybė. Jeigu mums reikėtų ieškoti kartų kartas žmogaus etinės priklausomybės, būtų tikrai sudėtinga. Todėl šis aspektas man neaiškus. Nemanau, kad reikia E, minėti tokį kriterijų kaip etinė priklausomybė. Yra dar vienas siūlymas dėl duomenų susijusių su šalies visuomenė. Aš nesuprantu šito aspekto, šitos teksto dalies. Man būtų gerai, jeigu pranešės galėtų šiek tiek pakomentuoti tai. Mes kol kas matėme nedaug politinio konsensuso čia. Matėme, kad statistinės informacijos reikia ir statistiniai duomenys turi būti renkami atidžiai, jie turi būti nuoseklus ir įmanomi palyginti. E, reglamentas šios rytyje būtų puikus dalykas, na ir be abejo pranešimui teiksime pakeitimus, iki, tai galima tik iki spalio 31 dienos. Ačiū. Merci. Merci. Euh, Madame Maner. Dėkuoju, ponė Maner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Manau, kad tai labai svarbus pranešimas. Kaip buvo ką tik pasakyta, mums reikia bendrų taisyklių ir reikia konkrečių statistinių duomenų. Reikia, kad tas e, reglamentas dėl demografinių duomenų naudotų labai aiškias savokas, todėl kad valstybėse narėse yra skirtingos sistemos naudojamos e, registruojant tos duomenys. Dabar kai kurių komentarų norėčiau pateikti dėl konkrečių straipsnių. Reikėtų trečią straipsnį truputį pakeisti, performuluoti, kur kalbama apie e, registro vietą. Reikėtų čia kai kurios dalykus suvienodinti. Toliau valstybės narės, rengdamos statistinius duomenis, turėtų turėti galimybę atsižvelgti į visus aspektus, kurie minimi antrajame straipsnėje. Oficiali vieta čia yra minima, tačiau reikėtų užtikrinti, kad ji būtų vienodai suprantama kad ši savoka būtų vienodai suprantama visose valstybėse narėse. Toliau ketvirtas straipsnis, kur kalbama apie specifinius e, tikslus, kuriems esant e, vyksta tam tikri dalykai. Ir čia taip pat reikėtų remtis antrojo laipsnio apibrieštimis reikėtų labai aiškių apibrieščių. Mes e, suprantame, kad tai yra labai techniniai aspektai, tačiau labai svarbu užtikrinti tinkamą aiškumą. Ir reikėtų taip pat patikslinti e, pakeitimo patikimo datą. Dėkuoju, ponas Ory. Ir po pono Ory suteiksiu žodį komisijos atstovams ir tuomet diskusija bus baigta. Ponas Ory. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš paprasčiausiai norėčiau papildyti šiek tiek tai, kas buvo pasakyta. Tai, ką siūlo pranešėjas ponas Šobar, verta gilių apmąstymų. Ne pirmą kartą Europos parlamentas svarsto tokius dalykus. Ne pirmą kartą Europos parlamentas svarsto techninio pobūdžio teisės aktus, kurių politinės pasiekmes yra labai svarbios. Tas pats pasakytina apie, apie šį klausimą, kurį svarstame dabar. Jeigu komisijos statistikos ekspertai siūlo tam tikrus dalykus, tai yra geras dalykas, turime džiaugtis tuo, turime uh, džiaugtis, kad yra bandoma suvienodinti kai kuriuos aspektus. Nes labai dažnai problemų kyla dėl to, kad padėtis yra skirtinga ir skirtingos sistemos valstybėse narėse. Harmonizavimas būna geras dalykas, bet labai svarbu parodyti politinę šio pranešimo svarbą. Ir aiškiai parodyti, jog kai kuriais atvejais suvienodinimas, harmonizavimas gali taip pat kelti sunkumų. Tad labai svarbu, uh, čia žinoti, kokia turės būti darbo metodologija, e, renkant e, statistinius duomenys, nes tai turės e, įtakos įvairiem, įvairių balsavimo rezultatams ES. Šiaip galų gale kiekvienos valstybės konstitucija apibrėžė šitos dalykus, tačiau kita vertus, Labai svarbu žinoti, kaip yra apskaičiuojama, pavyzdžiui, taryboje kvalifikuota balsų dauguma, nustatyta balsų dauguma. Ir tai gali turėti politinių pasiekmių. Yra nemažai priemonių, kurios yra įgyvendinamos šioje srityje, tačiau turime nepamiršti, jog techninio pobūdžio reglamentas gali turėti politinių pasiekmių. Ir norėčiau, kad kolegos iš kitų frakcijų pamastytų apie tai. Aišku, turime dar laiko, tačiau šešėliniai pranešėjai galėtų susirinkti ir pabandyti aptarti šios e, klausimus, kurie yra pakankamai rimti. Manau, kad ponas Šogor teisus. Nes kartais iš tikrųjų techninio pobūdžio reglamentai gali turėti be galo svarbių politinių pasiekmių ir mes turime užtikrinti, kad nebūtų neigiamų e, pasiekmių. Na, technika jau tarė savo žodį, dabar politikai turi tas politinės pasiekmes e, aptarti. Ponas e, Maridov, Eurostato direktorius. Prašom, žodis jums. Excuse me. Thank you very much. To... Dėkoju. Ačiū pranešėjai. Pranešėjai, ačiū už visus sulautus komentarus ir aš manau, kad galėsime parengti gerą siūlymą dokumentui dėl demografinės statistikos Europoje. Be abejo, tai yra labai svarbus dalykas. Kaip buvo pasakyta, šis statistikos rytis yra uh, veikia daugiausiai mm, savanoriškų pagrindų, džentelmenų sustarimų, taip vadinamų pagrindų. Be abejo, būtina turėti geros kokybės informaciją apie žmonės ir pasako apie jų judėjimą. Tie žmonės yra, šie duomenys yra labai svarbus, jie yra naudojami ir, ir reikės naudotis šiais duomenimis, skaičiuojant kvalifikuotąją balsų daugumą e, taryboje. Ir taip pat tie duomenys reikalingi visai eilė kitų sričių. Mes turime įvertinti be abejo ir fin, finansinių sistemų stabilumą, turime taip pat įvertinti tvaraus ekonominio vystimosi strategijas ir tam tam vertimui reikalingi yra e, duomenys susijęs su demografinė statistika. Be abejo, duomenų palyginamumas turi būti tas dalykas, kurio visi galėtume pasiekti. Ir dar kartas noriu pabrėžti, kad tai labai svarbu e, skaičiuojant kvalifikuotą balsų daugumą taryboje. E, svarbu turėti ir bendrą žmonių skaičių, ir turėti visai lė kitų duomenų, ir svarbu, kad tie duomenys būtų renkami pagal harmonizuotus ir palyginamus kriterijus. Jungtinių tautų rekomendacijų, tarptautinių tautų lygmenių yra siūloma laikyti nuolatiniais gyventojais tuos žmonės, jeigu jie šalyje gyvena daugiau negu metus laiko. Mes manome, kad labai svarbu yra laikytis tarptautinių nustatytų savokų tam, kad būtų galima statistinių duomenų patikimumą padidinti, nes tai taip pat padidina ir viso proceso patikimumą. E, mes esame dirbę prie šio klausimo prieš keletą metų ir mes būtent e, kuriant ekonominę sąjungą ir pinigų sąjungą irgi remiamės savokomis, kurios e, atsispindi tarptautinėse atskaitos sistemose, mes skaičiuojant deficitą ar skolas, taip pat remiamės tomis tarptautinėmis savokomis. Tai yra tie dalykai, kurie suteikia daugiau patikimumo visam procesui. Lygiai taip pat skaičiuojant vienamosius NATS. Dabar, kalbant Apie perkeltuosius asmenys mes turime reglamentą šiuo atveju, kur kalbam apie migracijos statistiką. Ir ten irgi matome tas pačias savokas, kurios egzistuoja tarptautiniu mastu. Mes manome, kad reikėtų dar papildomų pastangų šalyse, kad būtų galima atsiliepti mūsų raginimus. Mes raginsime E, dažniau nu, remtis tais duomenimis, patvirtinais duomenimis parengtais pagal naują klasifikaciją ir tikimės, kad skaičiai bus kokybiniškesni ir geriau palygintinimi. Mes siūlome laikytis kvalifikuotos daugumos principo ir tam tie duomenys bus naudojami jos apskaičiavimui. Taip pat tie duomenys bus nu, reikalingi ir kitur šalis e, bus raginamos laikytis tarptautinių savokų Ir mes taip pat e, žinome, kad ne visoms valstybėms bus iš karto lengva pristaikyti prie naujos tvarkos, tad pasiliksime dar tam tikro lankstumo galimybių. Šis reglamentas bus papildytas gyvendinant komisijos e, įvairius reglamentus, taip pat komisija numatys tam tikras techninės taisyklės geresniam šio dokumento gyvendinimui dėkoju. Pirmininkė, ačiū, žodis pranešėjai. Köszönöm szépen a kérdésekre, főleg Papadapuló kolléganőm kérdésére válaszol. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Pabandysiu atsakyti į klausimus, kurie buvo pateikti. Sausio 31 dieną Atsiprašau. Nuo sausio. E, dokumentuose kalbama apie sausio pirmą dieną ir aš nemačiau niekur gruodžio 31 dienos. Tai yra techninis aspektas. Toliau etninė priklausomybė. Prancūzija, Vokietija, Niderlandai. Jeigu jie būtų iš anksto žinoję, su kokiais sunkumais susidurs dėl to, E, surašydami imigrantus musulmonus, neatsižvelgdami į kalbinę, kultūrinę ir religinę specifiką, tai galbūt jie nebūtų pasirinkę to kelio, kurį pasirinko. Aišku, jeigu šitie duomenys renkami, tai tuomet jie kažkada gali savokti, kad ne dešimt mečečių reikės sakyti, bet du tūkstančius. Toliau dėl. Dėl kito e, klausimo. Aš vis atsakiau, kad ES yra ne jungtinės tautos ir nebūtinai mes turime jungtinių tautų pasiūlymus e, priimti Kas vyks, jeigu dėl imigrantų skaičiaus bus perskaičiuotas kvalifikuotos balsų daugumos e, skaičiavimo principas. E, paimkim pavyzdį Belgiją, Belgiją kaip pavyzdį. E, yra daug institucijų tarnautojų, funkcionierių, vertėjų, kitų. Belgijoje yra apie 11 yra iš viso 11 milijonų gyventojų. Čia arba paimkim kitą pavyzdį. Kipras, čia būtų geras pavyzdys. Kiprė yra labai daug imigrantų iš Šiaurės Afrikos. Ir Mes taip pat nežinojom, kad 3 milijonai mūsų piliečių išvažiuos iš mūsų šalies. Tad aš čia noriu pabrėžti tokį dalyką. Mes manome, kad e, bus politinių pasiekmių gana svarbių, jeigu mes e, imsime surašinėti e, migrantus tai tuomet e, jėgų pusiausvėra keisis. Ir e, tuomet ir taryboje kvalifikuotos daugumos principas keisis. Jo skaičiavimas, nustatymas keisis. Kiti aspektai ir e, kiti galimi sunkumai. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų po šiuo techniniu iš pirmo žvilgsnio reglamentus lepiasi rimtos politinės problemos. Pirmininkė, dėkoju. Kaip e, teisėkuros institucija mes turim suvokti, kad e, iš tikrųjų čia kai kurie politiniai aspektai slypi po tais techniniais dalykais ir iš tikrųjų to turi užsiimti tos ryties e, profesionalai, nors aišku, mums reikia techninių ekspertų, kad galėtume tinkamai pasirinkti e, politinius e, aspektus. Pakeitimo pateikimo, pakeitimo pateikimo laikas yra 20, 23 spalio. Tad tuo būdu mes e, baigiame rytinę posėdžio dalį. Norėčiau, kad koordinatoriai dar pasiliktų trumpam, o mes sustiksime po pietų. Dėkuoju.